La séance est ouverte. Euh. Pradedame posėdį. Ponios ir ponai, siūlau pradėti darbą ir prašau tylos. Ir tų, kurie nori pasikalbėti, tai arba susieskite, nutraukite pokalbius, arba išėkite iš salės. Dėl darbo trakės nėra jokių pastabų, jį patvirtinta, keli pirmininko pranešimai. Taigi, e, kalbų režimas, vertimas yra įprastinis, kuris naudojamas mūsų komitete. Posėdžio dokumentai yra visiems išdali, išsintinėti interneto pagalba, nenaudojant popierius. Ir e, mūsų posėdis yra tiesiogiai transliuojamas internetu, jis yra atviras. Taip pat noriu priminti paskelbti, kad nuo 21 kovo e, Elgesio kodekso grupės dokumentai yra prieinami konsultacijoms skirtoje tam salėje, parlamento pastatuose, netoli e, mūsų darbuotojų darbo vietos, e, skverdemis yra paskeltas grafikas, kada galima susipažinti su dokumentais. Tai yra e, biuro darbo laikas nuo 9 iki 12.30, nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, taip pat nuo 13.30 iki 17.30 po pietų, o penktadieniais nuo 9 iki 12.30. Ir pirmiausia, reikia susisiekti su sekretoriatu, e, nes e, užsirezervuoti vietą, nes tuo vienu metu dokumentus gali skaityti keturi žmonės, kaip anksčiau esame sutarę. E, mums reikia įvertinti tas planasias konsultacijas. Toliau, renkiantis tarp parlamentiniam susitikimui balandžio 18 dieną, kaip ir anksčiau, kaip pernai esame pakvietę 28 nacionalinių parlamentų atitinkamus komitetus ir jau esame gavę atsiliepimus iš 35 e, narių iš nacionalinių parlamentų, kurie atstovauja apie 20 nacionalinių parlamentų. Ir prieš, perinant prieš, prie trečiojo klausimo, norėčiau tarp pranešimų paminėti vieną žodį tai yra pa, Panamos dokumentų e, klausimą, apie kurį presa kalba jau nemažai. Ir reikės e, komisijai pademonstruoti savo atsakomybę, akivaizdu, kad tai yra rimtas reikalas ir jis turės pasiekmių visoms institucijoms, kurios priima sprendimus mokesčių klausimais ar kurios vykdo tyrimus e, ir kontroliuoja e, pasiūlymus e, dėl šių reikalų, įskaitant Europos parlamentą, įskaitant mūsų komitetą. Ir noriu priminti, kad dėlė mūsų pranešėjo Toirerio nėra. Jis užtruko Vokietijoje dėl tam tikrų priežasčių. E, tai yra, jis dalyvavo Gidovės Ververės laidotuvėse ir mes perduosime, aišku, užuojadą Gidovės Ververės šeimai. Ir e, reikia palaukti, kol turėsime daugiau informacijos dėl tų šimtų tūkstančių dokumentų turinio. E, buvo minėta keli milijonai E, tų dokumentų. Taigi ateityje reikės e, įvertinti visų šių paskelbtų dokumentų pasakmes mūsų tyrimams, mūsų darbui ir kaip mums teks atsižvelgti į tai mūsų komiteto darbe ir kitose darbuose. E, Dabar apie tai nediskutuosime, tačiau turėtumėte žinoti, kad komiteto valdyba ir e, pranešėjai apie tai žino, mes numetome per numetę kitą koordinatorių posėdį balandžio 18 dieną po tarpparlamentinės konferencijos. Tai bus man pakankamai geras laikas, kai turėsime visos informacijos inventorių, galėsime koordinatorių lygmenių ir komiteto lygių aptarti, kokios čia būtų mums pasiekmes. Toliau perėmė prie trečiojo klausimo. Keitimasis nuomonės su komisijos narė Vestager. Pirmiausia, reikia padėkoti Margretai Vestagerai Vestager už galimybę pasikalbėti su ją ir pasveikinti ją už tą drąsią kovą toje labai svarbioje srityje. kalbant apie šios e, subtilius klausimus, kai kalbama apie valstybių e, narių skolą mokesčių srityje, taip pat konstatuoti, kokio veiksmai vyksta ir aptarti komisijos veiksmus, e, pasiūlymus, kurios pateikė komisijos narys Moskovisi. Pirmasis pasiūlymas buvo pateiktas Ekofino tarybai. Ir E, rekomendacijos, kurias praėjus metų pabaigoje patvirtino mūsų parlamentas, remdamasis e, mokesčių komiteto pranešimu ir ekonomikos komiteto pranešimu. Taigi jūs pristatysite savo e, darbus, savo pasiūlymus, kuriuos pateiksite kitą savaitę. Na ir dabar mes tradiciškai sutiksime jums 10 minučių pasisakymą, o po to suteiksime žodį kiekvienam frakcijos atstovui, kad jie pateiktų klausimus, kuriuos jūs po to atsakysite. Euh. Ačiū. Labai ačiū. E, pirmiausiai, kad mane pakvietėte ir aš pradžioje pasakysiu, kad labai džiaugiuosi, jog jūs e, nutarėte tęsti darbus, nes mano nuomonė tai yra nepaprastai svarbu. Tai yra svarbu e, tam, kad būtų pratesta pirmojo e, mokesčių klausimais užsimančio komiteto veikla. Tai yra labai svarbu ir labai vertinu jūsų darbą, mano nuomonė. Jis nepaprastai svarbu kovojant su mokesčių vengimu apskritai, taip pat e, siekiant išlaikyti momentą tam, kad mes užtikrintume tam tikrus pokyčius. Ir manau, kad komisijos ir jūsų komiteto tikslai yra panašus. Komisijos tikslas užtikrinti sažiningesnį ir e, veiksmingesnį įmonių apmokestinimą. Ir mes siekiame atkurti ryšį tarp e, apmokestinimo ir e, ekonominės veiklos vietos. Ir Atrodo, iš pradžios viskas labai paprasta, bet šiaip e, tai yra nepaprastai sudėtinga, kaip užtikrinti to principo įgyvenimą. Tiek mums, tiek techniniais dalykais užsimantiems žmonėms tai yra e, gana sunku pasiekti. Bet e, nuo to laiko, kai praeitą kartą sutikome rugsėjo mėnesį, jau padarėme gana nemažai dalykų. Sausio mėnesį pateikėme atitinkamų pasiūlymų, kurios pašalins spragas, E, leidžiančias įmonėms e, išvengti mokesčių. Taip pat pateikime pasiūlymų dėl to, kaip tarptautinės bendrovės turėtų pateikti mokesčių informaciją mokesčių inspekcijoms Europos Sąjungoje. Ir taip pat e, matome, kad taryba pateikė pateikia, pasiekė politinį sustarimą šiais klausimais, taip pat Junktinės karalystės parlamente atliekama patikra mūsų pasiūlymų. Mes kitą savaitę taip pat pateiksime savo vertinimą apie tai, kaip užtikrinti skaidrumą viešą, kaip viešai daugiau skelbti informacijos apie mokesčius įmonių. Mes taip pat e, jau daug ką, kaip sakiausiame, padarė. Pernai spalio mėnesį nustatėme, kad Fiat ir Starbucks yra gavę neteisėtos valstybės pagalbos. Ir e, žinome, kad Luksemburgas e, suteikė privilegijų McDonald'sui, kurios nebuvo suteiktas kitoms įmonėms. Ten nustatėme gruodžio mėnesį. Taip pat sausį mes nustatėme, kad Belgijos perteklinio pelno sistema neteisėta ir mes nurodėme, kad būtų susigražinta maždaug 700 milijonų eurų iš daugiau kaip 30 bendrovių. E, dėl galutin, paskutinių atvejų e, paminėtų jau sugražinimo procesas lėšų prasidėjo, o Fiato atžvilgių visiškai baigtas tas sugražinimo procesas ir Luksemburgas sugebėjo e, susigražinti visas lėšas neteisėtai skirtas Fiatui kaip neteisėta pagalba. Kai kurie atvejai tie labai yra gerai žinomi, bet aš norėčiau paminėti kai kurios gal netokius žinomus, kurie taip pat, kaip jūs matysite, yra svarbus. Per pastarusius dviejus metus mes taip pat esame peržiūrėję e, daugiau negu tūkstantį skirų sustarimų dėl mokesčių, beveik 600 iš jų yra susijęs su LuxLeaks O kiti atvejai susijęs su mūsų pačių tyrimais, pradėtais 2013 metais, e, paskui tie tyrimai buvo išplėsti 2014 metų pabaigoje ir dabar mes atliekame sisteminę e, peržiūrę mokesnių sustarimų visose valstybėse narėse. Mes dirbame dviem etapais. Pirmiausiai paprašėme visų valstybių narių, kad pateiktų e, sąrašą visų susitarimų praeit tais keletą metų ir tuo pagrindu mes paprašėme antrų etapų, kad mm, būtų pateikta informacija apie atskirius turimus su įmonėmis, kurias mes atrinkome iš sąrašo. Mes ypač e, daug dėmesio skiriame didelėms bendruojams ir taip pat e, taip vadinamiems galimiems nacionaliniams čempionams. Uh, nes mes darėme prielaidą, kad jeigu kažkas e, gaus daugiau privilegijų, tai būtent tokie nacionaliniai čempionai ir gaus tų privilegijų daugiausiai. Mes patys atliekame analizę, mūsų komandoje yra teisės, finansų ekspertai, taip pat mokesčių specialistai, dirbantys komisijoje ir nacionalinėse mokesčių inspekcijose. Jeigu ne viskas mums aišku atliekant tą tyrimą, tai prašoma valstybių narių pateikti paaiškinimus. Dabar žinome, kad visos šalis, išskyrus penkias, aktyviai naudojasi e, mokesniais sustarimais, išskyrus tokias šalis kaip Bulgarija, Graikija, Kroatija, Latvija ir Slovenija. O e, mums e, labai sudėti. Reikia būtinai prisiminti, kad jos išvardyjamos ne, chronolog, ne chronologinė tvarka, bet jos nenaudoja tikrai jokių mokesčių sustarimų. O iš tų 23 valstybių narių galima pasakyti, kad kai kurios naudoja tokius sustarimus tik vos kelis, pavyzdžiui, per metus, kai kurios tūkstančius per metus. Ir mes jau matome, kaip yra naudojama ta priemonė mokestiniai susitarimai. E, gera naujiena yra ta, kad daugiausia tokių sutarimų nesusiję yra su agresyviu mokesčių planavimu. Pavyzdžiui, taip vadinami e, dauguma LuxLeaks mokesnių sustarimų yra e, patvirtinamieji, mes taip juos vadiname. Jie yra ganėtinai paprasti, e, tai nesusijęs su pelno paskaičiavimu, paprasčiausiai tai yra taip ir ne klausimo dalykas. Ir dėl jų netiek daug kyla susirūpinimo valstybės pagalbos neteisėtos požiūrių. Bet e, ne visais atvejais taip tikriausiai yra ir būtent todėl mes žiūrime į McDonald's atvejį. Daugelį susitarimų dėl mokesčių laikomasi to principo, kad pelnas turi būti e, mokamas ten, kur jis uždirbamas. Bet šis klausimas yra labai sudėtingas, nes yra, į, pavyzdžiui, e, E, iš ankstinių kainodaros sustarimų, kai e, įmonės e, priklauso vienai grupiai, dirba kito, skirtingose šalyse ir negalima jų vienodai palyginti. Iš 200 sustarimų, apie kuriuos prašėme informacijos, maždaug 200 iš tokių um, sustarimų yra susijęs su kainodaros, sandorių kainodaros susitarimais. Ir e, problema yra ta, kad dažnai e, sandorių kainodara netitinka ekonominės realybės ir mes e, prašome daugiau informacijos ir taip pat siekėme užtikrinti, kad būtų įgyvendintas įprastinių rinkos sąlygų principas. E, tai reiškia, kad iš ankstiniai kainodaros susitarimai nekelia kaip po tokie problemų, jeigu viskas yra daromas išvelgiant į ekonominę realybę. Bet e, būtent ir reikia pasižiūrėti, ar atspindėta yra ta ekonominė realybė. Mes iš tyrimo e, matome, kad dėl daugelio susitarimų mokesčių sityje nekyla problemų e, valstybinės pagalbos, valstybės pagalbos požiūrių. Tačiau mes taip pat nustatėme ir susirūpinimą didesnį kur kas keliančių pavyzdžių, kur susitarimai buvo naudojami taip, kad, pavyzdžiui, privilegijos e, numatytos yra tam tikroms įmonėms ar tam tikriems įmonių tipams. Mano tarnybos gilinsis į šios klausimus e, dar išsamiau per atinančius mėnesius, tačiau aš dabar norėčiau Jums e, šiek tiek paaiškinti, dėl ko mums kyla tas susirūpinimas. Pirmiausia, kai kurie iš anksniai kainodaros sustarimai maždaug e, šimtas iš tų sustarimų, apie kuriuos prašėme informacijos, yra susiję tik su viena sandorio pusė yra e, apsisprendžiama dėl e, vienos e, grupiai priklausančios įmonės pelną. Bet dėl kito pelno jis gali būti apmokslinamas kitur arba iš vis jam gali būti netaikomas mokestis ir dėl to gali atsirasti mokestinių spragų. Kitas dalykas - susirūpinimas dėl įmonių finansavimo. E, LuxLeaks medžiagoje matome, kad susitarimai susijęs su finansavimu yra labiausiai paplitę. Pavyzdžiui, e, skolinamasi iš vienos e, grupės įmonės ir skolinama kitai grupiai priklausančiai įmoniai. Ir mes matome, kad atsiranda pavojus, kad gali tokiu būdu sumažėti apmokesnimo pelno apimtis. Mes e, savo darbe pirmiausia žiūrėjome į sandorių kainodarą, tačiau yra ir kitų mokestinių susitarimų. E, kaip aš sakiau, kai kurie sutarimai e, tik tai parodo, ar tam tikroje situacijoje tam tikros mokesčių taisyklės taikomos ar ne. Bet tai yra tik tai trumpas mūsų darbo apibūdinimas. Ir Aš tik tai paminėjau trumpai mūsų susirūpinimą ar proporcijas, bet tai e, mastą e, galimo, galima problemos, bet e, tai negali iš anksto būti iš ankstinė išvada mūsų visų darbų. Aš tą noriu aiškiai pasakyti. Dar vienas dalykas, mes šiandieną norėjome pakalbėti apie tai, kaip sureaguoti į jūsų prašymą pateikti gairias dėl to, kad mokesniai sustarimai nesuteiktų selektyvių privilegijų, kaip valstybės narės, pavyzdžiui, taiko mokesčių įstatymus ir kaip derinama tai su valstybės pagalbos taisyklėmis. Mes jau paskelbėme pirmąjį iš savo neseniai priimtų sprendimų, kurie ir taps gairėmis tiek mokesčių inspekcijoms, tiek įmonėms. Tiek įmonėms. Bet kitas dalykas, e, kurio reikėtų laukti birželį, kitas dalykas tai yra e, aukštesnių mokesčių inspektorių susitikimas specialiame forume ir bus kalbama apie tai, kaip taisyklės taikyti praktikoje. Mano tarnybos rengdamosis šiai diskusijai paskelbs darbo dokumentą, kuriame bus daugiau išsamesnės informacijos apie tai, ką mes sužinojome, e, išnagrinė daugiau kaip tūkstantį mokėtinių susitarimų. Ir kai valstybės pagalbos taisyklės uh, taikomos, vertinamos šio požiūriu, iš tikrųjų tai, tai nėra nieko nauja. Uh, E, Europos jurisprudencijoje jau seniai yra apibriežti tie dalykai. Dar 80-ame dešimtmetį Europos teisingumo teismas yra pasakęs, kad valstybės e, pagalbos taisyklės mokesčių šimtims taikomas taip pat kaip ir tiesioginės vyriausybės subsidijos. Ir mm, Tai reiškia, kad e, mažesni mokesčiai gali turėti tokį pat iškraipantį e, poveikį kaip ir, kaip ir subsidija grinaisiais pinigais. 2006 metais e, teismas teisingumo priemė sprendimą dėl Belgijos koordinavimo centrų sistemos ir buvo nustatyta, kad reikėtų taikyti įprastinių rinkos sąlygų principą bendrovėms. Tačiau e, taip pat e, reikia pasakyti, kad jeigu spraga yra bendra, tai nėra susijęs su valstybės pagalbos kontrolės klausimais. Mes galbūt turime pagerinti, patobulinti e, nacionalinius teisės E, įstatymus susijusius su mokesčiais ir Europos teisės aktus. Ir komisija e, dėl to toliau bendradarbiaus glaudžiai su jumis, su taryba, su mūsų partneriais EBPO ir didžiame dvidešimtuke. Aš manau, kad e, mes ir jūsų komitetas ir mes dar pradame tik tai antrąjį savo darbo etapą, kuris tęsis ir toliau. Ačiū Jums uždėmesi. Dėkuoju, gerbiam pirmininkė. Dabar aš suteiksiu žodį įvairiems kalbėtojams. E, penkios minutės klausimui atsakymui. Pradėsime nuo Jepės Kofordo, kuris yra vienas iš pranešėjų ir kuris atstovauja socialistų frakcijai. Labai ačiū e, pirmininkė. E, sveikinu komisijos narę, aš kalbėsiu toliau nedaniškai, kaip galėčiau, bet angliškai Kaip ir pirmininkas, daug kolegų šiandieną džiaugiasi jūsų darbu konkurencingumo generalinėme direktorate, siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir užtikrinti, kad valstybės pagalbos e, ir mokesniai sutarimai būtų sąžiningi teisingi. Mes žinome dabar e, informacijos nemažai apie Panamos dokumentus ir koks e, skandalas kilo. Mes e, matome, kad neteisėtai yra taikomos tam tikros sąlygos, agresyvus e, mokesnis planavimas E, taikomas. Jūs pati e, žinote tuos dalykus ir žinote, kaip yra su Niderlandais, Starbucks, Luxemburgo, e, Fiato atvejais. Komisija išnagrinėjo tuos atvejus ir tai yra gerai. Bet aš norėčiau jūsų paklausti, kaip komisija pasirenka, kokius atvejus giliau nagrinėti. Jūs minėjote tai, bet mums svarbu tai žinoti ir kokių priemonių imasi komisija, kad būtų užtikrinta, jog e, visiems vienodai būtų taikomi įstatymai. Jūs kalbėjote apie valstybės pagalbos gairias, tai labai svarbu. Dar vienas dalykas e, - vieša skaitomybė pagal atskiras šalis. Tai labai svarbu e, ir labai svarbu užtikrinti, kad tokia informacija būtų skelbiama apie veiklą tiek ES viduje ir už ES ribų, nes kitaip mes nežinosime, kiek tarptautinės e, korporacijos sugeba išvengti mokesčių. Ačiū, ponė komisijos narė žodis. On, on the dėl klausimo, kokias bylas reikėtų pradėti. Visų pirmiausia, norėčiau padėkoti už malonius jūsų žodžius, kai kuriuos aš perduosiu prieš tai dirbusiam komisijos nariui, nes e, e, daug, kai, kurie iš tų, e, kai kurios iš tų bylų imtos tyryti dar mano kolegos Almunijo. E, darbo metu. Ir taip pat, kaip, taip pat ir e, reikia perduoti tų žodžius ir kai kuries e, parlamento nariams, kurie organizavo klausimus susijusius su šiais klausimais. Ir taip tarsi įkvėpė pradėti darbą, tyrinėti tos klausimus. Taigi mes, tas darbas prasidėjo nuo parlamento narių iniciatyvų. Manau, kad tai yra labai svarbu, nes tai nėra vien tik tai tokie atskiri atvejai, kai viena e, įmonė e, pasiskunčia kita, e, kita įmonė ar panašiai. Ne, mes pastebėjome, jog čia susidurime su situ atvejais, kuomet jokia kompanija nepatikė jokio skundo ir mes vis tiek turime imtis tirti. Mes manome, kad kai kuriais atvejais yra labai pakankamai priežasčių susirūpinti Aišku, negalime pradėti tyrimo kiekvienu atskiru atveju, mums reikia e, pirmiausia, e, turi, tam turi būti labai svarių priežasčių, e, dėl ko ir vertėtų susirūpinti. Na, bet būtent tuo mes ir vadovavomės iki šiol. Žinoma, galbūt jūs įsivaizduojate, jog tokių atvejų galėtų būti ir dar daugiau. Tas, tas, tas, tas e, tyrimų laukas yra tikrai didžiulis ir e, ta, ta pilkoji zona yra neištyrinėta, jinai yra tikrai milžiniška. Ir mums reikia visų pirma imtis tų atvejų, kurie kelia ypatingai didelį susirūpinimą. Ir taip pat mes stengiamės. E, e ištyrinėti atskirus skirtingus e, įmonių, e, palankaus įmonių, e, įmonėms palankumo, mokestinio palankumo rodymo atvejus ir tipus, tam tikrus atskirus tipus. Netrukus komisijoje mes aptarinėsime tuos atskirus niuansus, tačiau turime ieškoti ir balanso pirmiausia išsiaiškinti, kokie yra mūsų kompetencijos sritis, labai aiškiai apibriežti ir kokie yra e, šiuo, šiuo atveju, kokia yra taikytina jurisdikcija ir ne, neužmesti per nelik didelės biurokratinės naštos e, įmonėms. Tačiau tikiuosi, kad mes e, galėsime padaryti kiek įmanoma daugiau, kad žiniasklaida, visuomenė sužinotų kiek įmanoma daugiau ir uh, kad e, e, imtų keistusi visa e, apmokestinimo politikos kultūra. Ačiū. EPP frakcija, vardu Brian Eis. Thank you, Chairman, and welcome again. Uh, Ačiū pirmininkė, dar kartą sveikinu komisarę Vestager atvykusią į mūsų komitetą. Ačiū Jums už Jūsų sunku darbą, už Jūsų atsakomybę prisimti šioje srityje nuo Jūsų paskirimo. Iš pradžių jūs minėjote atvejus, kur priimti sprendimai. Norėčiau paprašyti, paklausti jūsų, kada bus sprendimas dėl Apple atvejo. At, jau kalbėjome apie tai, tačiau norėčiau žinoti maždaug, kada bus pateiktas sprendimas. Taip pat pateikėte naudingos informacijos, jūs sakėte, kad dėl pritariamųjų sprendimų apie 200 jų yra susijęs su sandorių kainodara iš tų 200, ar yra kokiu nors e, ženklų apie tai, kiek šalių bus tyriamos, kokios tai šalis yra, kalbant konkrečiai apie tos 200 atvejų. Ir trečia, trečias klausimas yra susijęs su Panamos dokumentų paskelbimu, tai yra nauja. Kol kas ir šiuo metu, žinau, kad dar labai anksti, bet ar jūs žinote apie tai, kaip Ši informacija gali būti susijusi su esamais tyrimais, kuriuos yra pradėjusi komisija. Ar žinote tokiu atveju? Žinau, kad yra labai anksti apie tai kalbėti, tačiau ir jeigu taip, kaip apie tai mes kaip komitetas sužinosime. Ir antra, ar komisija bus pasirengusi tų paskutinių paskelbtų dokumentų pagrindų pradėti naujas procedūras, naujus tyrimus dėl įvardytų bendrovių remiantis tą paskelbtą informaciją. Ir paskutinis klausimas šis. Mes jau priemėme e, daug ES teisės aktų kovos su pinigų plovimu, e, akcininkų teisų direktyvą ir kitus dalykus. Ar mums dar reikia daryti skirtumą trečių šalių atskaitomybės ir grinos korupcijos? kurią išiškina Panamos e, dokumentų paskelbimas. Kaip atskirti šios dalykus? Ačiū, Brainai, prašom atsakyti. Um, for, for Kalbant apie Apple atvejį, tai yra, uh, jiem galioja tos pačios taisyklės kaip ir kitiem, kitų, kitiems atvejams. Mes e, remiamės atitinkamomis procedūromis, surinkame informaciją, taip keila papildomų klausimų, jie yra gražinami valstybėms narėms atsakyti ar, arba konkrečioms įmonėms. Ir labai sudėtinga yra prognozuoti, kada tas te, tuo atveju bus, priimti, bus galima priimti konkretų sprendimą dėl tyrimo. Tai yra pasakytina ir apie Apple. Mes neseniai e, pateikėme papildomus klausimus, kur, kurios, kurios reikia išsiaiškinti ir tai nukelia tolesnį to, to tyrimo eigą. iš, e, daug, vien iš e, tam tik, turint tam tikrų įvairių atvejų skaičių, mes negalime prognozuoti, kurie iš jų bus tikrai problematiški. Yra e, daugybė dokumentų, reikia jais remtis, reikia juos ištirti. Ir daugybėje valstybių narių ir iškyla tų, tų, tų neiškumų. Ir aš, pažiūrėjau, tik tai šiandieną išsiunčiau kvietimus valstybės narės e, į tą susitikimą dėl valstybės para, teikiamos pagalbos e, klausimų. Ir, kad e, valstybės narės turėtų galimybę išsiaiškinti, kokie klausimai joms šiuo atveju, šio, šiame kontekste labiausiai rūpi, kas, e, kas, e, ką reikia išsiaiškinti, kad būtų pakankamai vaisingas tai apskaitimas nuomonėmis ir darbas tolesnis. Dėl Panamos dokumentų. Panašu, kad E, kol kas mes nesusidurėme su valstybės pagalbos e, e, problemomis šiuo atveju, kalbant apie tos dokumentus. Tai yra daugiau offshore'inių įmonių problemos ir čia iškyla legalumo klausimas. Ir taip pat kyla klausimas patiems įstatymų e, leidėjams, kaip šioje situacijoje reikia elgtis. Ir aš manau, diskusija yra dar tik tai pradinėje stadijoje. Ir e, reikės padiskutuoti apie tai, kaip elgtis su dabartinė situacija. Aš nežinau, ar tie atskleisti dokumentai e, paskatins pradėti e, kažkokius naujus tyrimus. Notre collègue Verne. Ačiū kolega Werner e, Langen apie Panamos dokumentus. E, galėsite duoti mums egzempliorių gal. <laughs> Très bien. Euh, pour le groupe SND, Tibor Zani. Tibor Zani, socialistų frakcijos vardu. Ačiū, panė uh, uh, pirmininkė. Aš turiu porą klausimų. Kalbant apie tą Panamos dokumentų skandalą ir galbūt kai kurios prieš tai buvusius skandalus, e, manau, kad kovoti su vokiečių vengimu e, yra svarbu. Ir mano klausimas yra, kur, kokioje dabar esame stadijoje. Pavyzdžiui, Vengrijos vyriausybė yra įsteigusi komisiją, e, e, tyrimų komisiją, kuri tyria klausimų, klausimų susijusių su offshore kompanijų veikla ir e, tam tikrą e, v, v, valstybės e, pilietybės pardavinėjimą, nelegalų pardavinėjimą. Ir Mm, taip pat e, matome, kad yra e, tam tikrų susirūpinimą keliančių atvejų ir susijusių su įmonėmis, kurios veikia e, plieno pramonėje, pramonės srityje. Tai jeigu vyriausybės imsis pradėti, imsis tokių su, su problemomis susidūrėjančių įmonių renacionalizavimo klausimus, kaip į tai žiūri komisija. Nes e, e, tai yra, e, mes tokių atvejų turime šioje srityje, bet yra ir kitose pramonės srityse veikiančios įmonės, kurios susiduria su šiomis problemomis ir yra problemiškos, ir, kurias, kurias vyriausybės ketina ar svarsto, pavyzdžiui, vėl re, su valstybė renacionalizuoti. Ką galvoja apie tai komisija? Um, on, uh, on third dėl trečių šalių jurisdikcijos. Mm, tai ilgą laiką praeitėje tai buvo mūsų darbo prioritetas, kai dirbau kofine. E, komisija turėjo labai daug darbo, e, dėrėdamasi su trečiosiomis šalimis, kad jos e, E, pasiektų tą patį supratimo lygį, kalbant apie mūsų valstybės paramos taisyklės, e, subsidijų taisyklės ir panašiai. Tai yra labai svarbus darbas, nes uh, nors e, jos nepriklauso ES, e, kuriais valstybės narės yra įpareigotos vienodų teisės aktų, vis tiek jos turi vienodai suprasti tuos principus, mūsų principus. Pavyzdžiui, Lichtensteinas yra valstybė, kuri pasirašė sutarimą dėl Europos ekonominės erdvės. Er Ir tai yra ES valstybės pagalbos e, taisyklių subjektas. Ir, ir dėl to e, ši šalis turi taikytos tas taisyklės. Todėl būtina e, toms trečiosiam šalims tinkamai suprasti mūsų taisyklių veikimą. Dėl Šveicarijos, jūs žinote, kad mes netaikome valstybės palaramos sustarimo, tačiau yra e, prekybos susitarimas su šia šalimi, kuria, kuriame yra e, tam tikros taisyklės, kurių turi laikytis e, Šveicarija, kur, kurios galioja tiek jai, tiek ir mums. Taigi, ar čiojo 20-ko ar BPO kontekste būtina tą darbą toliau dirbti, kad visi vienodai suprastumėme tas taks, apmokestinimo taisyklės ir kad jos būtų daugiau mažiau panašios. Įmonių priklausomybės kažkok ar mm, pri... nusavybės klausimas. Uh, Mes žinome, kad čia yra labai daug įvairiausių uh, variantų, kurios įmonės yra privačios, vienos įmonės privačios, kitos priklauso valstybėms ir e, labai daug priklauso ir nuo kiekvienos atskiros valstybės narės e, tam tikrų e, tradicijų. Tačiau yra labai svarbu, kad nesvarbu, kam priklausytų tokia įmonė, jo ta įmonė galėtų veikti pagal vienodas taisyklės su kitomis įmonėmis, tos ryties įmonėmis. Ir e, labai svarbus yra ir e, investavimo į tą įmonę e, klausimas, ar yra, ją yra investuojama iš privačių, privačių šaltinių, ar tai yra valstybės investicija. Kalbant apie jūsų minėtą atvejį, jis yra gana specifinis. Mes e, turime suprasti, kad, aišku, vienodos taisyklės taikomos Europoje ir e, mes turime naudotis visomis priemonėmis, kad jomis būtų, jų laikytųsi ir tos įmonės, kurios yra tarptautinės ir veikia mūsų rinkoje. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pasakyti savo asmeninę nuomonę. Mes 13 metais padarėme klaidą, kai leidome numarinti pirmąją Europos sutartį, tai yra plieno ir anglių pra, sąjungos. Tai sutartis, kuri numatė plieno ir e, anglių tikrąją politiką, kurios padėjo kai kurioms šalims 80 metais pereiti pirmą skausmingą konvertavimo etapą ir su ES pagalba e, užtikrinti vienodas žaidimo sąlygos akmens anglijas e, srityje ši sutartis nustojo galėti, labai gaila, nes ji numatė e, galimybės finansuoti restruktūrizavimą. Taigi, ECR frakcijos vaidu e, Vladislav Krasnodemski. Ačiū, pirmininkė, jūs minėjote. Panas pirmininkas minėjo komisijos narės sėkmingą darbą. Dirbančioje srityje. Tai yra kovojant su agresyviu mokesčių planavimu ar mokesčių vengimu. Tačiau norėčiau paklausti jūsų apie bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis. Aišku, kad be valstybių narių bendradarbiavimo jūs negalėtumėte veiksmingai dirbti savo darbą. Taigi vienas klausimas yra susijęs su informacija apie mokestinius sprendimus. Kokią, apie kokią informaciją čia kalbame? Nes, kaip žinome, įvairios valstybės narios turi labai skirtingas taisyklės dėl mokesnių paslapčių, pavyzdžiui. Ir tas taisyklės galim panaudoti nuslėpti tam tikrą informaciją. Taigi, kokią informaciją gaunate apie tai, nepažinęs subsidarumo taisyklių. Ir kitas klausimas. Mokesčių vengimo procesas yra ypač problemiškas tose šalise, kurios e, savo kapitalistinę sistemą, pavyzdžiui, kūrė nuo 89 metų. Situacija Danijoje ir Prancūzijoje yra visiškai kitokia, nes jos 45 metais jau buvo geresnėje išeitinėje padėtyje, o rytų Europos šalis kapitalo, kapitalizmo kūrimą patiria su dideliu užsienio bendrovė dalyvavimu. Ir metų metus tos bendrovės turėjo tam tikrų pranašumų, jiems buvo teikiamas privilegijos. Kai ką buvo žvelgiama pro pirštus, sakant, kad na, mes mokame tą kainą už žinias, už technologijas, už kapitalą. Ir čia aš norėčiau vėl grįžti prie bendradarbiavimo klausimo. Rytų ir vidurio Europos šalis, kaip ir mano šalis Lenkija, norėtų gražinti pusiausvyrą tarp jų pačių bendrovių, skaitant mažas ir vidutinės įmonės ir didelių tarptautinių bendrovių, kurios padėjo mums sukurti rinkos ekonomiką. Taigi, ar komisija tai vertina kaip problemą, nes tai yra platesnis klausimas, ir sociologinis, ir ekonominis klausimas. Ar tos šalis gali pasikliauti jūsų e, parama ir supratimu, kad būtų galima gražinti tą pusiausvyrą, apie kurią minėjau? Ačiū, pane komisarė. Ačiū. Atsakysiu į pirmąjį klausimą. Bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis yra gana neblogas. Galbūt šiek tiek nuostabos mano barse yra, tačiau kartais reikia įdėti pastangų, kad pasiektume rezultatų. Tačiau bėgant laikui jis tapo visai neblogas. Kaip sakiau, mes visų valstybių narių paprašėme pateikti iš pradžių pateikti bendrus mokesnių sprendimų sąrašus, kai kurių šalių atžvilgių jie gana ilgi, ir po to paprašėme pakomentuoti, duoti, teikti informaciją apie konkrečius sprendimus susijusius su konkrečiomis įmonėmis. Aišku, mus aisto konfidencialumo taisyklės, tai reiškia, kad e, šią informaciją taikoma, e, taikomas konfidencialumas, jos negali išeiti viešumon, tai ta informacija yra, aišku, sumetimų, kurie labai svarbus, tačiau kita vertus mes turime sugebėti dirbti savo darbą, kad slaptumas nebūtų uh, priedanga pažydinėti taisyklės, kurių turi laikytis visi. Dėl antrojo klausimo. E, na, jūsų išsakyta mintis e, tikrai svarbi, tačiau tai svarbu ne tik naujoms valstybėms narėjams ar rytų ir e, vidurio Europos šalims, kurios tik tai dešimtmečius kuria rinkos ekonomiką, tačiau tai svarbu visoms valstybėms narėjams, kad mažos ir vidinės įmonės turėtų uh, šansą didesnėms įmonėms, kurios turi daugiau kapitalo, didesnius raumenis, taip sakant, jiems galbūt lengviau. Todėl labai svarbu, kad visoms valstybės narėms, visoms bendrovėms žinoti, kad ne vienas ne, nebus vertinamas kaip per didelis ir bus prižiūrimas. Tai tinka visoms valstybės narėms, visoms bendrovėms. O kai kurios iš mažų ir vidutinių įmonių yra ES e, būtent raumenys, e, kur žmonės ir stažuojas, ir pameistrystė užsima ir panašiai. Ačiū, Alde. Frakcijos vardu panas Torvalds. Ačiū, pirminkė. Dėkuoju komisarė Vestager už tai, kad e, atvyko atsakyti į mūsų klausimus. Kol kas labai nedaug žinoma apie Panamos dokumentus. Zudočia Zeitung patikė labai aišku grafiką. LexLeaks e, sudarė 4 GB informacijos, Panama Leaks yra 2,6 terabaitų. Jeigu LexLeaks e, sukėlė 600 bylų, tai tikriausiai galite paskaičiuoti, kiek jūsų laukia bylų ir kiek e, darbo jūsų laukia dėl šių paskutinių paskelbtų dokumentų. Tačiau, kaip sakiau, labai nedaug žinome apie visą tai. Paskaitėme galbūt Deutsche Zeitung ir Nesanius laikraščius, tačiau matome, kad esame labai įdomioje ir nepatogioje padėtyje, kai žaidžiamas katės ir pelės žaidimas su bendrovėmis. Kol kas jos pasako tik tai tai, ką verčiama pasak, verčiamos pasakyti. Dabar jos pasakys, na mes pamiršome tiesiog paminėti, ką darėme anksčiau, kai dabar jau mes apie tai išgirdome. Taigi, informacija, kurią jūs gaunate iki šiol, gali būti neaktuali. Arba tik tai visos, viso vaizdo dalis. tikriausiai reikėtų, reikės grįžti ir prie jau tirtų atvejų ir įvertinti tai, kas buvo pasakyta ir ką turėjo tos bendrovės pasakyti. Dar vienas klausimas. Jūs sakėte, kad jeigu spraga prieinama visiems, tai tada gerai. Tačiau kai kurios spragos yra iš tikrųjų labai brangios ir todėl nėra prieinamos visiems. Kolega Krasnodemski kalbėjo teisingai Aleksandro Geršinkovo labai svarbiame darbe nurodoma, kad e, įmonės e, neturi laiko kurti e, valstybės, kurios vėliau pradėjo kurti rinkos ekonomiką, neturėjo laiko kurti tinkamas institucijas. Taigi, dabar viskas jūsų laikose, rankose. Na, nereikėtų skustis, jeigu turi darbo, ar ne? Žinoma, turiu pastaisyti, jeigu neteisingai pasakiau. Aišku, spragos, kurios spragos e, prieinamos visiems, yra problema vis tiek. Dėl to ir jūs, ir taryba esate prieėmę teisės aktų, kad būtų panaikintos tos spragos teisės aktuose, kai kalbama apie, e, apie spragas, kurios neleistų dvigubai apmokestinti bendrovių, bet jomis pasinaudojomis galima išvengti visų mokesčių. Taigi, e, valstybės paramos taisyklės panaudojant e, galime gauti selektyvinį pranašumą. Tam ir reikalingos mūsų taisyklės, o kalbant apie jūsų spragas minėtas, tai yra bendri teisės aktai, kuriuos reikia priminėti, nes mano nuomonė pamažu tos visos spragos yra naikinamos dėl informacijos, kurią gauname. Kadangi e, valstybių paramos e, srityje mes dirbame su valstybėmis narėmis ir iš jų gauname informaciją. Ir tai reiškia, kad ne tiek mes, o greičiau nacionalinės mokesčių institucijos gali susidurti čia su problema. Vienas iš dalykų, kuris geriau dabar yra tvarkomas negu prieš keletą metų, tai yra informaciją susijusiu su, su asmeninėmis pajamomis ir taip pat įmonių schemomis. Tai reiškia, kad negalima gražinti namo pinigų, kurios buvo paslėptos kažkur offshore'inėje bendrovėje į savo šalį siek, ir išvengti, kad mokesčių inspekcija nesužinotų apie tos pinigus. Taigi taip, šiuo metu tai padaryti daug sunkiau. Tai nereiškia, kad jau viskas baigta priešingai. Tačiau aš manau, kad tai yra labai svarbus žingsnis, dėl to, kad mes žinome daug daugiau. Pirmasis žingsnis įmantis veiksmų yra žinios. Ir nors dar yra pirmosios šių žinių dienos, tai e, leidžia mums, kaip taisyklių vykdytojams, būti labai motivuotiems. Ačiū. Fabio Domas. Ms. Vestager, when I was a small Pone Vesel, kai aš buvau mažas, mano tėvai e, man skaidavo pasavų knygą, jos panimas buvo kokia graži Panama. Vakar pamatėme, kokia ji e, baisi. Pavyzdžiui, Rusijos vaikų prostitucijos e, gaujos tėvas ten laiko savo pinigus. Dabar atrodo, kad Ukrainos prezidentas ten laiko savo lėšas. FIFOS uh, e, dievukas Lionel Messi ir kiti taip pat. Uh, ir uh, pono Kanietės komisijos nario žmona susijusi su tuo. Panama buvo išbraukta iš E, saugių šalių sąrašo SBO. Ir e, aš, kai buvau mažas, man patiko Panama, aš įsivaizdavau ją kaip gražią šalį, bet prieš porą savaičių aš e, neti, Paskambinau į Mossack Fonseca apsimetęs e, tuo, ko nesu ir paskui išgirdome informaciją, kuri buvo visai neseniai paskelbta. Bet žinome, kad e, Niderlandai yra e, sudarę dvigubo apmokestinimo venkimo sustarimą, bet e, neaišku, kaip jis bus įgyvendamas. Ir dabar tikrai pamatėme Bjaujerėje Panamos pusę. Noriu paklausti jūsų, kaip jūs e, e, įsivaizduojate mūsų tolesnį darbą. Ar reikėtų trečio komiteto, ar galbūt e, pakomitetį nuolatinį įsteigti. Bet dar, dar noriu jūsų paklausti, ką jūs galvojate apie pono Kanietės galimą elgesį. Aišku, jis neatsakingas už savo žmonos reikalus, bet ar jūs apie tai kalbėsite su juo? E, mes parengėme pranešimą, e, kai dirbome pirmame komitete, apie tai, kaip bankai turėtų vengti e, tam tikrų susitarimų, kurie jiems leistų išvengti mokesčio pasinaudodami dvigubų apmokestinimo nebuvimo, dvi, e, netaikymo priemonėmis. Ir aš norėčiau, jūs, kad jūs paaiškintumėte, paaiškintumėte e, skirtumus principų tarp Australijos ir Europos Sąjungos. Dar vienas dalykas. E, ar e, pakankamai turite išteklių, kad vienodai valstybės pagalbos įstatymai būtų būtų taikomi visur. Nežinome, kad jau JAV ėmėsi tam tikrų veiksmų, o Vienas iš jūsų darbuotojų, kabineto darbuotojų, sakė, kad jūs nepakankamai turite mm, išteklių imtis šių dalykų. Pernelyg klausimų, nors visi geri, bet pernelyg daug tų klausimų. Aš vieną e, klausimą paliksiu jūsų pirmininkui atsakyti e, apie tai, kaip jūs sėdėte dirbti. Aš e, manau, kad jis pritartų mano mintims savo klausės. Bet aš tikiuosi, kad jūs ir toliau dirbsite, kadangi E, pastaruoju metu ir visai neseniai matome tiek daug įvairių įvykių. Aišku, Panama yra Panama. Ir aštuonių valstybių juodosios sąrašuose yra ši šalis. Bet mane pritrenkė mastas. Milžiniškas mastas. Ir tai reiškia, kad ne tik teisėkuros atstovai turės labai daug uh, ką nuveikti, bet galbūt ir tyrėjai ateityje, galbūt tai bus gerai ir verslui. Verslas pamatys, e, kuo mes užsimame ir ar įmonė norės sėti su žmonėmis, kuriuos jūs paminėjote. Ir ar e, rizikas su siekiant sumažinti mokesčius nebus per nelik didelė, kaip atslieps tai įmonės prestižui ir galbūt geriau dirbti skaidriai, kad žmonės pamatytų, kas vyksta. Aš kol kas nieko nesakiau apie mūsų pasiūlymą konkrečiai, kaip jis atrodys. Jis bus paskelbtas labai greitai, bet e, svarbu taip laikytis jurisdikcijos principo ir kaip galima labiau išplėtoti šį principą. Kolega, kuris atsakingas konkrečiai už tai, e, toliau kalbės apie tai, kai jau bus pateiktas aiškus konkretus pasiūlymas, bet manau, kad mūsų požiūriai yra panašus. Atsakymas yra ne. Vėliau pakalbėsime apie tai, sako pirmininkas Žalieji. Ernest Maragali. Ačiū pirmininkė. Gerbiamo komisijos narė. Kaip jūs ir sakėte, mes dar ilgai turbūt kalbėsime apie Panamą. Ir iš Ispanijos pozicijų galiu pasakyti, kad mes tikrai turėsime žaliavos ir labai daug pavyzdžių. E, ir e, Kaip pasižiūrėsime, kaip mūsų šalis ėsi su Europos institucijomis, mes tikrai dirbsime labai rimtai, aš jums pažadu. Norėčiau taip pat pagirti Jūs, pirmiausiai dėl Jūsų darbo nagrinant LuxLeaks e, atvejus atskleistus. Mes taip pat atlikome savo tyrimą ir pamatėme, kad e, sus susiję mokesniai susitarimai Luksemburgė visiškai nėra, liuks, nesusiję tiksliau su veikla Luksemburgė, pavyzdžiui, JAV, e, Vokietijoje, Skandinavijos šalyse, Prancūzijoje ir taip toliau ir panašiai. Jūs, e, jums sakau, kad mes e, atlikome savo tyrimą ir jis turbūt patildys jūsų išvadas. E, toliau e, Belgija mm, naudos gavėjai fiziniai buvo pasakyta, kad 700 e, milijonų eurų Belgija turi susigražinti Belgijos valstybė ir aš noriu paklausti, kaip Belgijos valdžia reaguoja į tai, ar turite patvirtinimų, kad iš tikrųjų tos lėšos bus e, susigražintos, tie 700 milijonų ir ar jūs paskelbsite e, įmonių sąrašą, e, su kuriomis susijusi vyriausybė. Ir taip pat noriu paklausti, kokie bus jūsų tolimi, tolesni žingsniai, jeigu uh, E, Belgijos vyriausybė nedarys nieko, kad susigražintų tuos 700 milijonų. Labai ačiū, prašom. Pirmiausiai, pritariu Jums, iš tikrųjų po kelių dienų mes visi pamatysime kur kas daugiau ir ypač Jūs, e, vykdydami savo įgaliomis kaip komitetas, dėl Belgijos e, perteklinio pelno E, schemą prasidėjo mūsų tyrimas, bet viskas dar tik pradžioje. Daugiau negu 30 bylų e, nagrinėjimą reikia pasižiūrėti kiekvieną e, atvejį, kas turi būti susigražinta iš kiekvienos atskiros bendrovės. Mes dirbame su Belgijos vyriausybe, bet viskas yra kur kas sudėtingiau negu kad buvo Fiat ar Starbucks atvejs, nes įmonių yra daugiau. Dėl įmonių sąrašo skelbimo mes apie tai kalbame su Belgijos vyriausybė. Mano pozicija yra tokia. Kai kurio pavadinimai jau paminėti spaudoje ir manau, kad būtų geras dalykas visoms bendrovėms žinoti, apie kurias bendrovės konkrečiai mes kalbame, nes jeigu nežinoma tikslios informacijos, tai bet kokią įmonę galima įtarti esančią sąraše. Mes su Belgijos valdžia apie tai kalbame, nesusitarėme iki galo, bet tikiuosi, kad pavyks tą padaryti. Toliau dėl lėšų susigražinimo. Mes pasinaudosime Lisabono sutarties e, priemonėmis numatytomis. Jeigu komisijos sprendimas nebus įgyvendamas, tuomet prasidės sutarties e, pažeidimo procedūra. Dėkuoju. Marko Cani, FDD vardu. Grazie alla Ačiū taip pat norėčiau padėkoti komisijos nariai už tai, kad jį pas mus atvyko. Norėčiau užduoti porą klausimų. Pirmiausia, dėl taisyklių, kurios taikomos įmonėms ar koncernams, e, kurios atsidūrusios komisijos dėmesio centre, pavyzdžiui, prisiminkime Google koncerną. Komisija E, pradėjus procedūrą prieš e, Google, e, kuri pažeidė įvairias taisyklės Junktinėje karalystėje ir ten yra, yra įtarimų dėl netiesioginio mokesčių vengimo. Ir um, Google koncernas milijardus eurų mokestinių lėšų yra nukreipęs į Bermudus. Uh, Ir e, taip e, be abejo yra patiriami didžiuliai mokestiniai e, nuostoliai. Kaip komisija atlieka, žiūri į tokius atvejus, ar, ar jinai ketina kažko imtis šiuo klausimu. Ir kitas klausimas, kalbant apie atskirų valstybių, atskiroms valstybėms taikomas ataskaitas. Pavyzdžiui, Mes išklausėme Prancūzijos bankų atstovų, kurie buvo čia pas mus atvykę ir e, sužinojome, kad būtent šie bankai e, buvo e, paskelbę tam tikrus duomenys apie įmonės, kurios veikia netinkamai, slėpė mokesčius ir uh, E, buvo pateikta įdomios informacijos, kurios mes iki tol nebuvome turėję. Ir dėl tokio klausimas, ar komisija imsis kažkokių tai kontrolės priemonių, ar pradės atlikti tyrimą, kažkokį tai tyrimą, kad išsiaiškintų tuos atvejus iki galo. E, tas iš, e, iš valstybės valstybę tie tyrimai ar ataskaitos ir galbūt tik tai bent, tam tikras bandomasis projektas, tačiau uh, E, atsižvelgiant į tas temas, kurios svarbios komisijai, tai turėtų būti gana svarbus klausimas. O dėl Panamos dokumentų mes žinome, jog buvo e, paskelbtas raštas dėl e, atitikties Ir tai raštas, kurį pateikė komisija, kalbėdama apie tam tikras jungtinių valstijų įmonės, kurios e, e, savo veiklą vykdo slėpdamos mokesčius. Tačiau reikia pasakyti, kad kalbant apie tuos Panamos dokumentus, nėra minimos jungtinių valstijų įmonės. Todėl susidaro įspūdis, kad galbūt čia yra e, įmonės matuojamos dviem skirtingais masteliais. Thank you. Please, colleagues, uh, uh Ačiū. Kolegos, prašyčiau, kad vengti per nelik ilgų klausimų, jeigu norite, kad jums būtų atsakyta išsamei, sako pirmininkas. Komisijos narė. Tai buvo svarbus klausimai. Visų pirma, noriu pasakyti, kad mes palaikome ryšius su Junktinės uh, karalystės uh, valdžia dėl Google mokestinių sutarimų. Aš nežinau, kokie bus kiti mūsų žingsniai, nes kol kas yra, esame labai ankstyvoje e, mūsų e, ryšių palaikymo stadijoje, tačiau mes juos toliau palaikysime ir e, viską aiškinsimės iki galo. Parlamentas buvo pateikęs labai svarbę iniciatyvą dėl ataskaitų teikimo taikytina finansų sektoriui E, po to, kai vyko finansų e, krizė, kilo finansų krizė ir manau, kad tai buvo labai geras žingsnis, nes e, tai buvo iniciatyva, kuri leido padėjo, buvo pradėta taikyti tokią ataskaitų prievalę ir kitoms ūkio sritims, ne tik tai finansų sektoriui. E, kiekviena kompanija, kiekviena bendrovė turėjo imti taikyti tas naujasias taisyklės. Tad e, šio požiūriu, manau, kad e, tai buvo labai teigiamas žingsnis ir aš tikiuosi, kad jūs turėsite, jūs atsižvelgsite į tai, kad mes į šį dalyką visuomet atsižvelgiame ir e, aiškindamėsi visus naujus klausimus susijusius su įmonių netinkama veikla. Dėl jungtinių valstybių įmonių ir e, tam tikros veiklos mes e, visuomet, kai kalbame apie, pavyzdžiui, pelno perkelimo, neteisėto pelno perkelimo ar bazėse E, mokestinės bazės erozijos e, klausimų. Visą tais, tais klausimais mes e, bendradarbiavome su tarptauti, tarptautinėme kontekste, pažiūrėjau, su EBPO ir panašiai. Tačiau reikia paminėti, kad jungtinių valstijų bendrovės, bendrovės taip pat labai svarbu, kad ir ES įmonėms nebūtų teikiama kažkokie mokestiniai pranašumai. Nes jeigu tokie mokestiniai pranašumai yra teikiami, tuomet bet kokiai įmonėje, ar tai būtų Europos ar Junktinių valstybių įmonė, tai yra didelė problema ir reikia to neužmiršti. Ir e, per pastaruosius 15 metų mes priemėme maždaug 150 sprendimų dėl lėšų e, atsiemimo iš įmonių ir tik nedidelė dalis iš jų buvo e, Junktinių valstybių bendrovės. Yeah les médias entre dėl viso kito žiniasklaida išlaiko įtampą, žinodama, kas viešoje erdvėje iš, bus paskelbta per ateinančias e, dienas ir tikriausiai bus nemažai Amerikos įmonių. Anemans, ačiū. Mano kolega kalbėjo apie Belgijos atvejį ir man sudarė įspūdis, kad jūs palaikote gerą ryšį, gerus santykius su Belgijos vyriausybė, tačiau Belgijoje apie tai kalbama visai kitaip. Sakoma, kad finansų ministras norėtų imtųsi priemonių, kad užginčytų jūsų priimtą sprendimą. Ir e, jis sako, kad darys viską, e, kad tos mm, tarptautinės įmonės, tie koncernai e, ne, nemokėtų, negražintų tų e, lėš, gautų lėšų. Ir netgi galiu pacituoti, jį pacituoti, kai jisai sako, jog e, tokia, toks jūsų sprendimas yra ES išpolis prieš Belgijos mokesčių sistemą. E, ministras pirmininkas taip pat yra, nėra įsitikinęs jūsų sprendimo teisingumo. Jisai sako, kad e, tie debesys telkėsi virš bendrovių. Ir e, finansų ministras darys viską, kad tie, tos lėšos būtų gražintos. Ir šis šis e, komisijos sprendimai buvo e, neteisėti, neteisingi ir jie, kokiu jie turės padarinių. E, jūs sakote, jog norite pradėti sutarties pažeidimo procedūrą. Aš norėčiau daugiau sužinoti apie jūsų santykius su Belgijos vyriausybė, nes man susidaro įspūdis, kad jūsų reakcija į šios pareiškimus buvo ganėtinai teigiama mm, Belgijos poli, vidinė, vidinės politikos kontekste yra kalbama apie jūsų sprendimą kaip neteisinga, kad tai esas senosios europietiškosios mokyklos sprendimas ir kad e, tas sprendimas yra neteisėtas. Ir man kyla klausimas, e, kai kurie sako, jog kreipėtės ar, ar užsipuolate tik tai mažasias valstybės narės, o ne didžiasias. Pavyzdžiui, kai kalbame apie didžiųjų valstybių narių biudžetą, kai matome, kokie, kiek tų sprendimų yra susijęs su biudžetiniais klausimais remdamasi savo patirtimi, galiu pasakyti, kad e, galima e, palaikyti e, gerus darbinius santykius. Net ir nesutariant dėl kažkokių konkrečių klausimų. Ir komisijos sprendimo užginčiamas E, tai yra, kad, nebūt, kad būtų, nebūtų užkirstas kelias tolesniam lėšų susigražinimui, e, ne, ne už, ne, niekaip nesustabdys to proceso, taip kaip tai pasakytina ir apie Luksemburgo atvejį. Ar, pavyzdžiui, e, Fiato atveju Ir taip pat buvo kalbama apie patikėtinių sąskaitą ir mums reikia pirmiausia išsiaiškinti tai, kas, dėl ko nesutarima ir tuomet kreiptis į teismą. Ir visa tai gali vykti palaikant visiškai normalius darbinius santykius, net ir jeigu nesutarime. Ir e, teismas nuspręs, kaipgi toliau reikia veikti ir kiek sparčiai yra įmanoma atlikti tuos veiksmus. Aš manau, kad reikia e, veikti kiek manoma sparčiau, kad viskas būtų išsiaiškinta iki galo, nes e, iš E, valstybės narės turi žinoti, kaip, tai, kaip yra elgiamasi tokiais atvejais. Kaip aš jau sakiau pradžioje, mes visi e, norime e, žiūrėti į visas valstybės narės. Daug, ir kaip tos valstybės narės priima mokestinius sprendimus, vienos tai daro vienaip, kitos, kitos kitaip, kai kurių valstybių narių sprendimai mums kelia tam tikrą susirūpinimą. Ir jis nėra absoliučiai niekaip susijęs su valstybės narės dydžiu, jis, priklo, jis susijęs su jos e, to mokestinio sprendimo pobūdžiu. Būtent tai lemia mūsų e, susirūpinimo mastą. Galima pasakyti bendrai, kad yra didelių įmonių, yra didelių valstybių narių, kurios artimai bendradarbiauja ir pateikia tam tikras e, dosnes e, e, interpretacijas, kurios naudingos gali būti kai kuriams bendrovėms. Tariau Andrėja Švab. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Prasideda antrasis klausimų raundas. Aš norėčiau dabar užduoti kokį kiek kitokį klausimą. Jūs pradžioje kalbėjote, jog. Jok teisėje, kur jau ilgai egzistuoja, kai kalbame apie bendradarbiavimą tarp komisijos ir valstybių narių mokestiniais klausimais, kad yra jurisprudencija, kuri aiškiai lygiai taip pat interpretuoja klausimų, mokestinius klausimus kaip ir subsidijų klausimus. Ir mm, labai optimistiškai vertinate aukštojo, aukščiausiojo lygio darbo grupės darbo rezultatus, galimus darbo rezultatus. Tačiau reikia pasakyti, kad iš tiesų principai čia panašus, tačiau valstybės narės ne visuomet e, yra pasirengusios tiesiogiai bendradarbiauti, kaip ir konkurencijos teisės rytyje. Todėl mano klausimas yra, kodėl jūs taip optimistiškai nusiteikusi? Tai nėra provokacinis klausimas Tiesiog rimtas klausimas, kodėl jūs taip e, e, optimistiškai manote, jog mokestiniais klausimais Europa, mokesčių srityje artimiausiais metais kažką galės pakeisti į gerą? Mes matome, jog e, situacija yra tikrai sudėtinga ir aišku, jeigu yra pagrindo išreikšti tokią viltį, tuomet tai yra puiku, tačiau būtų įdomu sužinoti, koks yra tas pagrindas. Kitas klausimas. Jūs stengiatės taikytis, e, taikyti ir tarptautinius e, principus, pavyzdžiui, kaip tas prastinių rankos sąlygų principą. Ir man vis dėlto kyla klausimas, ar tie principai, kurie šiaip jau yra gana bendro pobūdžio, ar jie e, ne, nebus netgi kontraproduktyvus, nes jie, juos interpretuoti galima labai įvairiai. Ką Jūs apie tai galvojate? Ačiū, prašom atsakyti. EBPO principai. Ir čia daugiskaita tinka, nes tų principų yra ne vienas. Yra pareiga naudoti principą, kuris atitinka tavo situaciją, o ne principą, kuris, manai, tinka pagal geriausiai atitinka tavo norus. Tai yra du skirtingi dalykai. O tai reiškia, kad yra erdvės ir kontroliuoti valstybės paramą ir po to, kai EBPO principai bus taikomi visose valstybės narėse, bus įdėkti visais e, tokiu pat būdu, nes reikės užtikrinti, kad naudojamas tas metodas, kuris atitinka rinkos tikrovę. O tai, manau, reikia labai aiškiai tai pasakyti. Dėl optimizmo. Žinoma, Aš mm, reikia kažkaip kompensuoti man savo mm, natūralią būseną, tačiau daugelis dalykų rodo, kad einama tinkama linkme. Pirmiausia, vieša diskusija apie mokesčius tai yra labai svarbus, nes niekas nemotivuoja verslą ir verslą geriau kaip klientai ir rinkėjai, kurie kelia klausimus ir reikalauja atsakymų. Tai yra labai svarbu ir tai e, pozityvų e, poveikį daro ir tie Panamos dokumentai, kai jie iškilo. Antra, matome pokyčių, realių pokyčių. Parlamentas ir taryba priima naujus teisės aktus tokiu tempu, kuris yra daug greitesnis negu anksčiau. Kai Danija pirmininkavo, Mes taip pat bandėme e, pastumėti keletą pasiūlymų dėl mokesčių. Kažkas man pasakė, kad e, man belieka viską pamiršti, e, kad viską reikėjo daryti taip, kaip buvo daroma ir niekas nesikeis. Na, pagaliau viskas pasikeitė ir jau tie dalykai buvo patvirtinti. Taigi, vienas iš dalykų, apie kuriuos skaičiau reportaže apie Panamos dokumentus ir e, protokolai sustikimų bankuose, kur buvo sakoma, kad e, tai yra klygatvis, offshore bankininkystė turi keistis. Netgi gal cinikams e, svarbu subalansuoti pavojų, kad tavo vertė mažės ar didės. Aš manau, kad kai kurie dalykai jau egzistuoja, kurie svarbus realiams pokyčiams ir jeigu parlamentas taip pat išlaikys tempą kartu su taryba ir komisija, kažko pasieksime. Ne, ši, ne rytoj, ne po savaitės, ne po metų, bet jeigu būsim dirbsime sutelktai, tai pasieksime. Merci pour le groupe SND. Ana, Ana Gomes, socialistų vardu. E, taip, e, Panamos dokumentai nieko naujo neparodo, tik tai e, vardus, pavadinimus išiškins, o dėl tų visų schemų mes viską jau žinojome. Žinome, kad Lagarde sąrašas yra, Financial Times sąrašas, bet aš noriu paklausti jūsų, ką dar komisija yra nuveikusi, nes aš pati jau seniausiai kreipiausi į mūsų valdžia ir klausiau, kas buvo padaryta su legar sąrašu ir kitais sąrašais, bet komisija taip pat nieko gero nepadarė, nes e, iš e, komisija priklausė trojkos, e, trojkai ir iš mūsų pensininkų paimtos didžiulės e, lėšos, bet tuo pačiu metu vyriausybė numatė daugybę mokestinių išimčių ir ir, ir e, nieko nepadarė dėl tų žmonių, kurie buvo įrašyti taip vadinamą legat sąrašą ir kitus sąrašus. Ir e, noriu paklausti, ar e, kas nors padaryta dėl tų ankstesnių jau žinomų atvejų. O dabar mes pamatėme e, naujus atvejus Mano e, šalis, Portugalija, yra tikriausiai viena iš tų 23 šalių, kuri numato įvairias mokesnės e, lengvatas įmonėms, įskaitant e, offshore'inės įmonės. Aš labai dėkuoju Jums, kad Jūs sureagavote į mano kreipimąsi į Jūs, bet noriu taip pat paklausti, ar Jūs iš Portugalijos gavote kokį nors atsakymą ypač dėl galimo tyrimo dėl valstybės pagalbos. Ar yra kokių skirtumų e, lyginant šią vyriausybę su ankstesnė, nes ankstesnioji niekaip nereaguodavo į tokius paklausimus? Ir dar dėl Apple. Girdėjome, kad jūs tikote su ponu Timu Koksu. E, sausio 21 dieną jūsų tarnybos tą patvirtino. Ar galite mus patikinti, kad nenumatyta jokio susitarimo dėl ES ir Apple, nes kodėl Timas Koksas norėtų su jumis susitikti? Tai labai konfidencialu, sako pirmininkas. Prašom. Man labai sudėtinga į pirmąjį klausimą atsakyti, nes labai sudėtinga lyginti situaciją ankstesnė su tuo, kas dabar gali išryškėti. Man tikrai labai sudėtinga daryti tokį palyginimą. Mes iki šiol uh, matome informaciją, tam tikrą uh, nutekintą informaciją ir naudojame savo tyrimo tikslais. Mes, aišku, žinome, kokią turime kompetenciją ir nebeturime kompetencijos dėl klausimų, kurie, pavyzdžiui, yra neteisėti pagal nacionalinę baudžiamą teisę. Tuomet tuos atvejus turi tirti nacionalinės struktūros ar policijos e, struktūros Europos mastu bendradarbiaudamos. Dėl Portugalijos neturiu konkrečios informacijos Mm, mes pateikime klausimus visoms valstybės narėms, bet nėra jokių problemų dėl to, kad valdžia nepateiktų kokios nors informacijos pateikstas ir susitarimų bendras sąrašas, taip pat sąrašas e, konkretesnis apie įmonės, e, kurio paprašėme. Taigi bendradarbiavimas vyksta, kaip sakė pirmininkas, e, sustikimai yra uždari Tačiau dėl valstybės pagalbos galima padaryti bendrą pastebėjimą. Viskas yra gana aišku, nes mes bendraujame su valstybėmis narėmis ir bandome įvertinti, ar valstybė narė nesuteikė tam tikrų selektyvių privilegijų įmoniai. Bet taip pat bendraujame su įmonėmis, suteikėjoms e, galimybę pateikti informaciją, atsakyti į įvairius klausimus ir jeigu bus nustatyta, kad valstybė narė selektyviai suteikė privilegijų įmonė, ji turi susigražinti atitinkamas sumas, tai yra su matematika susiję dalykai. E, galbūt galima kalbėti apie tai, kuriais metais kas prasidėjo, tačiau tai yra pirmiausiai klausimas susijęs su valstybė nare ir kaip apskaičiuoti tą selektyvę naudą ir privilegiją, jeigu įrodyta ir bus, kad taip ir atsitiko. Gunas Helkmerkas, EPP vardu, paskutinis kalbėtojas. Ačiū. Ačiū Jums už šią diskusiją. Aš e, galvoju apie tai, kas buvo pasakyta šiandieną. Ir e, tikrai E, mane pritrenkė informacija apie 4 gigabaitus ir 2,6 terabaitus. Panamos e, dokumentai platesnio masto visas šis dalykas ir yra labai daug įvairių modelių e, vidiniai Europos Sąjungos kainodarai E, nusakyti, kai kas galbūt yra teisėta, kai kas gali būti labai neįdomu iš to, kas yra teisinga. O kitas dalykas - pinigų plovimas kažkur e, toli ir galbūt netgi tais pinigais e, naudojamas karas, tiksliau, tie pinigai naudojami karo veiksmams Sirijoje. Mes neturėtume painioti vieno dalyko su kitu kai kas yra savo pobūdžių neteisėta. Ir e, teisėtvarkos institucijos turi užsimti tokiais dalykais. Kiti dalykai yra nacionalinės politinės kompetencijos dalykai. Kai kurie yra susiję su tuo, kad dabar ryškėja požiū, poreikis turėti globales taisyklės. Matome, e, kaip skirtingai Rusijoje, Kinijoje, JAV, Europoje e, žiūrima į tam tikrus dalykus ir taip pat egzistuoja spragos. E, tam tikri dalykai susijęs su pačiais didžiausiais blogiečiais, bet taip ir bus jeigu mes norime spręsti spręsti problemas susijęs su nusikaltėliais, tai nebūtinai tuo met e, galbūt investuoti į teisės aktus reikėtų, nes mes sukursime teisės sistemą, kuris, kuri bus pernelyg sudėtinga teisėtai veikiančioms įmonėms ir subjektams. Aš norėčiau paprašyti jūsų iš komisijos perspektyvos pasižiūrėti tai, kad ne visi kalba apie visus ir viską, nes e, galbūt reikia pagalvoti, kaip reikėtų struktūrizuoti tam tikrus dalykus ir užtikrinti, kad derama institucija užsima deramais dalykais. Ir dar e, paskutinis dalykas dėl Gazpromo. Ką e, Panamos informacijoms e, rodo apie Gazpromo veiklos skaidrumą? Negaliu paskutinį klausimą atsakyti, nes nežinau Gal vėliau, ką nors galėčiau gudriau pasakyti, bet kol kas nežinau, koks atsakymas į tą jūsų klausimą. Dar vienas dalykas e, dėl ko aš labai daug ko tikiuosi iš jūsų komiteto darbo. Tam, kad viską galėtume susisteminti, išsiaiškinti, pagalvoti, ką galima pakeisti Europos Sąjungoje, Europos Sąjungos teisėkuros. Tai proceso pagalba. Ir ką galime padaryti dirbdami su kitomis valstybėmis, tarptautiniais forumais. Tai tikriausiai e, svarbiausi dalykai tam, kad užtikrintume pokyčius. Taip pat mes e, turime e, kalbėti aiškiai apie pinigų plovimą, e, nešvarius pinigus ir aiškiai sakyti, kad tai yra policijos darbas, bendrų veiksmų e, reikalaujantis darbas, ar šiaip mes turime per iš. Turime žiūrėti į kitą sritį ir turime tam tikra, tikriems dalykams užkirsti kelią. Prieš keletą metų kalbėjome apie automatinį keitimas informaciją apie asmenų pajamas. E, žmonės apie savo pajamas trečiosios šalise nenori kalba, nes kai e, gražinamos lėšas į ES pervedamos, e, bankas praneš apie tai mokesčių inspekcijai ir dėl to žmonėms kyla pagunda slėpti tuos pinigus bet e, kai kas galbūt ir pradeda galvoti, ar taip mes viską ir turime daryti. Aš manau, kad ilgainiui pasikeis viskas, bet, e, kaip jūs sakote, mums reikia viską išsiaiškinti, e, dirbti sutelktai ir tik tai tada mes užtikrinsime pokyčius. Labai ačiū. Visi, kurie buvo užsirašę, pasisakė. Dabar norėčiau paprašyti mūsų vieną iš pranešėjų apibendrinti diskusiją. Ir e, dar pasakysiu, kad jūs, gerbėm komisijos narė, pateikėte daug informacijos. Jūs minėjote, kad su vyresniaisiais mokesčių inspektoriais birželio mėnesį rengsite susitikimą, kad bus e, padarytos išvados jūsų tyrimų, jūs nagrinėjate šimtus e, susitarimų mokesčių srityje, rengiate darbo dokumentą šiam susitarimui ir jeigu tas dokumentas būtų šiek tiek anksčiau būtų parengtas ar pateiktas mūsų e, pranešėjams, būtų tai labai naudinga. O dabar tik žodžiu jėpiai. Aš kalbu apie jų pranešėjų vardu dėkoju komisijos nariai Vestager e, už šias diskusijas. Manau, kad tikrai kokybiškai pasikeitėme nuomonėmis, kaip sakė pirmininkas, e, darbas dėl e, sandorių kainodaros, iš ankstinių kainodaros susitarimų yra labai svarbus mums. Mes norime sekti visas naujienas ir taip pat norėtume žinoti, ar pavyzdžiui, yra kažkokių bendrų bruožų tarp e, įmonių, kurias jūs dabar e, tyrėte, struktūros, pavyzdžiui, ir panašios. Ir dar ar e, tarp šalių, kurios susijusios su sandorių kainodaros susitarimais, ar yra kažkokių cikli, panašių dalykų, tarp bendrų charakteristikų tarp tų šalių. Prieš porą savaičių kai kurie E, keletą bankų atstovai, didžiųjų bankų atstovai e, lankėsi pas mus, vyko klausimas ir jie kalbėjo apie atskaitomę pagal šalis. Bankai labai pritarė šiai minčiai. Jeigu tai galėtų būti užtikrinta visų tarptautinių korporacijų atveju, tai būtų nepaprastai naudinga. E, veikla būtų viešinama ne tik ES, bet ir trečiosios šalyse. Kitas dalykas - diskusijos apie susigražinimą išieškojimo lėšų. Kai jūs primite sprendimą dėl valstybės pagalbos neteisėtai tai tos ir reikalavimą, kad būtų susigražintos lėšas, kaip kad yra Belgijos atveju. Ir šalis, kuri susigražina lėšas, tarsi neturėtų būti e, laikoma kaip kažką gerą padariusi. Tai turėtų turėti pasiekmių ne tik tai įmonėms, kurios pasipelnė iš to, bet ir e, šalims, kurios e, sudaro tokius susitarimus kai susigražina lėšas, kurios pirmiausia neteisai buvo skirtos. Dėkuoju, ar jūs dar norėtumėte tarti žodį? Dėl susigražinimo ir išieškojimo klausimo. Reikia pirmiausiai nepamiršti, jog konkurencijos sąlygos yra iškraipomos ir kad e, susigražinamos lėšos tam, jog būtų užtikrintos vienodos sąlygos. Ponas Animen labai aiškiai kalbėjo apie tai. Belgijos finansų ministrui to nepatinka tokia dovana. Jis netgi ketina kreiptis į teismą, kad pasipriešintų sprendimui. Ir galime tarsi sakyti, kad valstybė nari, kuris su įmonė užmesga ryšius, e, sustarimo mokesčių klausimais pagalba, e, to nori. Ir iš tikrųjų yra kur kas daugiau problemų e, dėl valstybės pagalbos, negu kad mes matome. Uh, Ir tai yra kur kas plačiau negu kad konkurencingumo sritis ar įgaliojimai mūsų šioje srityje, nes tai jau susijęs su sutartimi. Ir mes turime galvoti, kaip užkirsti kelią tam, kad nebūtų tokių atvejų, kai reikėtų sugražinti lėšas, bet reikia daugiau gairių apie tai. Manau, kad su pirmininku ir pranešėjų galima apie tai plačiau bus pakalbėti. O dėl tam tikrų modelių ar charakteristikų. Dėl selektyvios naudos ar privilegijų. E, tie, kurie to nori, e, gali būti iš bet kurios sektoriaus, kai, kas, kai kurios įmasi didelės, kurio, kai kurios mažesnės. Uh, E, bet kokiame sektoriuje yra panašus modelis tų, kurie nori mokėti mažiau mokesčių. Bet reikėtų grįžti dar prie to ir pasidalyti savo mintimis, pasižiūrėti, ar negalėtume tokių modelių nustatyti. Ir jeigu mes bendrą tokį modelį rastume, tai būtų mums visiems labai vertinga. Ačiū komisijos narį. E, vienas, viena iš priežasčių optimizmų yra ta, kad šiandieną po LuxLeaks, po Panamos dokumentų šio naujo atvejo, po to ne viena pasaulio mes, mastu veikiant įmonė nebegali sauliaisti būti linksniuojama kaip mokesčių vengianti įmonė. Išmanių telefonų srityje yra dvi didelės, didžiausios galbūt bendrovės, aš jų neįvardinsiu. Ir jeigu vienos iš jų įvaizdis kaip mokesčių vengėjos e, nukenčia, o kita bus gera, geras mokinys, tai ta kita atsidurs labai prastoje padėtyje. Dėl tos priežasties mes galime e, būti optimistai E, ir šiaip dar norėčiau padėkoti Jums už jų e, puikų darbą. Ačiū Jums už šį apsilankymą. Toliau mes e, visi bendrausime, pranešėjai, Jūs ir aš, ir galėsime pasižiūrėti Jūsų išvadas, taip pat pasižiūrėti į Panamos dokumentų faktus, kurie paskelbti spaudoje dabar poros minučių pertrauką ir paskui atvyks dviejų bankų atstovai, kurie pasisakys. Jie ateis į salės priekį. La séance est reprise. Tęsame posėdį. Prašau visų tylos. Ir dabar šią antrąją dalį mes susitinkame su ponia Bridget Bon, kuri yra mokesčių skyriaus Deutsche Bank direktorė. Ačiū, kad atvykote. Ir ponas Grant Jameson, kuris yra Tartutinių finansų direktorius e, Royal Bank of Scotland grupėje. Dėkoju ir jums taip pat už atvykimą, juos lydi taip pat jų kolegos. Taigi norėčiau mūsų svečiams pasakyti štai ką. Bankų, su kuriais e, nusprendėme susitikti pakviesti apskeisti nuomonėmis, jų atranka pagrįsta objektyviais kriterijais susijusiais su jų dydžiu. Žiūrint į tai, kad žinant, kad e, siekiant, kad e, jie atstovautų kuo didesnį ES šalių dalį. dalį. Ir būtent e, remiantis jų dydžių mes ir džiaugiamės matydami šių bankų atstovus. Mes, pavyzdžiui, šįryt Financial Times e, rašoma, kad Deutsche Bank jau nebėra pirmas pagal dydį pasaulio bankas, o penktas. Na, tarp jūsų. E, pasakysiu, kad mes jau kalbėjome su HSBC, Barclays, Credit Agricole, ING, Unicredit, Santander, Nordea ir UBS bankais ir kalbame su jumis e, šiandien todėl, kad ankstesnė data jums netiko. Taigi dabar darysime taip pat su jumis, kaip darėme su kitais bankais. Tai yra po įžanginio žodžio, kuriam skiriame penkias minutės kiekvienam iš jūsų, suteiksime žodį frakcijų atstovams, tai yra 12 mūsų narių ir pagal mūsų tradiciją jau nusistovėjusią. Jeigu e, mūsų pasisakymo e, tema e, liečia tik vieną banką, tai mes, kaip ir su ponia Vestager dalysime, tai yra skirsime po penkias minutės klausimui ir atsakymui, o jeigu mūsų klausėjas kelia klausimus dviems bankams ar tą patį klausimą abiems ar skirtingus klausimus abiems bankams, e, kiekvienam iš bankų. Mes skirsime po 3, 2 tarpsnius 3 minučių. Skir, prašydami klausimų skirti tik vieną minutę ir dvi minutės atsakymui. Taigi pradėsime nuo Pone Bom, nuo jūsų. Ačiū, kad atvykote. Prašom, jums žodis penkioms minutėms. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Ačiū, ponios ir ponai, ponė pirmininkė, dėkoju už tai, kad jūs pakvietėte ir džiaugiuosi, kad galėsime padiskutuoti tais svarbiais klausimais, kaip e, mokesčių skaidrumas ir BEPS. Uh, Aš esu atsakinga būtent už mokestinius klausimus Frankfurto Deutsche Bank banko būstinėje. Ir dabar norėčiau pereiti prie anglų kalbos, kad mes e, vis, būtų lengviau vieniems kitus suprasti. Aš e, tikiuosi, kad atstovai iš Vokietijos tam e, neprieštaraus. Pirmiausia, norėčiau pateikti bendrų pastabų apie Deutsche Bank kaip universalus bankas Europoje, jau nebesantis didžiausias, visgi yra vienas pirmaujančių bankų Vokietijoje, dirbame 70 šalių ir turime 1200, 1200 konsoliduotų padalinių. Mes teikiame mažmeninės, didmeninės, investicinę bankininkystės paslaugas ir teikiame paslaugas savo klientams. Mūsų bankas keičiasi ir dabar vykdo 20 metų strategiją planuojame tamti paprastesnių, veiksmingesnių, skirdami dėmesio rinkoms, produktams ir klientams, kur mūsų pozicija geresnė, kad pasiektume sėkmės. Mes norime tapti mažiau rizikingais, modernizuodami savo technologiją ir pasitraukdami iš santykių su didesnės rizikos klientais. Taip pat norime pagerinti savo kapitalą ir valdyti banką disciplinuočiau. Procedūros, kai bankas pažįsta savo klientus, stiprinamos ir atsižvelgia į atitinkamus mokesčio atskaitomybės reikalavimus. Mes turime griežtą, tvirtą e, kovos su pinigų plovimu e, sistemą pagal visus įstatymus. Mes ėmėmės keletą iniciatyvų, kad sustiprintume savo kontrolę ir sustiprintume mūsų saugiklių veiksmingumą. Banko darbuotojai e, laikosi griežtų verslo ir etikos reikalavimų dirbdami savo banką. Šiame kodekse išdėstos e, bendros vertybės ir e, tai yra sažiningumas, tvarus darbas, naujovės, disciplina ir partnerystė. Kodeksas pabrėžia banko e, vaidmenį kaip aktyvaus dalyvo kovojant su finansiniais nusikaltimais ir laikantis reikalavimų, e, susekant ir e, užkertant kelią netiškai praktiškai. Taip pat reikia kreipti dėmesį į socialinį ir aplinkosauginį poveikį, kuris kyla iš mūsų veiksmų. Ir aš dabar norėčiau pakalbėti apie mokesčių departamento vaidmenį. Pirmiausia, e, geri mokesčiai reiškia atitikimą vietos įstatymams ir reikia užtikrinti, kad bankas mokėtų priklausomus mokesčius. Mano departamentas peržiūri produktus ir sandorius, kuriuos vykdo bankas, siekiant užtikrinti, kad jie atitiktų atitinkamus mokesčių įstatymus. Bankas neteikia mokesnių patarimų klientams, tačiau dalis, mūsų proceso dalis yra užtikrinti, siek, siekima, užtikrinti, kad viskas būtų vykdoma pagal taisyklės. pabrėždami atitikti e, reikalavimams, mūsų mokesniai principai reikalauja, kad tinkamai būtų įvertinimi ir mokesčių įstatymų e, tikslai bei dvasia. Ir e, siekiame išlaikyti, išlaikyti puikius santykius su visuomenė, reguliuotojais ir verslo atstovais. Mes turime reikalų su E, vyriausybėmis ir tai darome profesionaliai, e, mandagiai ir savalaikiai. Pone Pirinkė, tokia būtų, būtų žanginė kalba ir dabar aš mielai atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū, pone Bom. Dabar žodis ponui Jamesonui. Penkioms minutėms. Uh, my name is Grant Jimison. I'm Head of Tax for RBS and I'm here today. Aš esu Grantas Jameson ir esu su Kremu e, Johnstonu, tarptautinio mokesčių padalinio vadovu. Noriu pristatyti jums mūsų žinias, mūsų patirtį ir dirbdami su Europos parlamentu mes tikrai visuomet vertiname e, tuos dalykus, e, kurie jūsų komitetui yra labai uh, E, svarbus. Mes pristatysime savo strategiją ir sureaguosime į klausimus dėl konkrečių mokesnių dalykų, kuriuos iškėlė jūsų komitetas. E, noriu pasakyti, kad mes e, per pastarąjį dešimtmetį mūsų bankas išgyveno didžiulius pokyčius, pirmiausiai dėl to, kad Libyan Ambrau įsigijome 2008 metais E, patyrėme e, dėl to daug sunkumų ir Britanijos vyriausybė e, turėjo mums padėti savo lėšomis. Ir mes dirbame trijose srityse. Pirmiausia, su klientais dirbame Junktinė karalystė ir Airijoje ir taip pat daug dirbame tarptautiniu mastu. Mūsų strategija yra sustiprėti, tapti teisingesnių bankų ir e, koncentruotis ties e, mažesnių skaičių e, dalykų, bet daryti viską geriau. Mes mažmenę bankininkystę pirmiausia ketiname užsiimti Airijoje ir Junktinėje karalystėje. 2015 metais daugiau kaip 85 procentai mūsų Junktinės karalystės pajamų buvo uždirbta 17 milijonų. Mes turime klientų Junktinėje karalystėje ir e, nemažai Šiaurės Airijoje. Mes e, e, ne, ne tiek norime dabar veikti globaliai, kiek telkti savo veiklą Junktinėje karalystėje ir Šiaurės Airijoje. Taip pat mes ketiname išeiti iš kai kurių rinkų ir sumažinti tam tikro turto riziką bei sustiprinti savo kapitalo pozicijas. Mes e, išgyvename restruktūrizavimą ir bandome e, racionalizuoti savo veiklą. 2008 metais po to, kai įsigijome ABM Amro e, įsigijome ir daugiau kaip 2000 padalinių dukterinių įmonių ir mes 15 metais maždaug pusę sumažiname jų skaičių ir dirbame toliau. E, mes siekėme atsakingai žiūrėti į mokesčių politiką. Mes pasirašėme Junktinės karalystės 2009 e, e, metų dokumentą dėl sąžiningos mokesčių politikos ir siekėme dirbti atvirai, atvirai konstruktyviai su mūsų šalies valdžia. Ir mes taikome kodekso, kurį pasirašėme principus globaliu mastu Ir tai susijęs su keliais svarbiausiais principais. Pirmiausiai, mes ne sudarome susitarimų ar padedame e, susitarimų sudaryti klientams, kurie leistų jiems vengti mokesčių. Ir taip pat dirbame su e, kolegomis užsimančiais kriminalinių baudžiamų nusikaltimų prevencija, kad uh, būtume tikri, jog mūsų visos e, operacijos, visi veiksmai yra teisėti. Taip pat e, nesudarome jokių dirbtinų sandorių, kurie mums suteiktų kokios nors mokesnių pri, privalumų. Ir taip pat e, siekime laikytis EBPO bendros atskaitomybės standartų. E, Dėl tų klausimų, kuriuos nagrinėja jūsų komitetas, mes, kaip sakiau, daugiau skirsime e, dėmesio savo veiklai Junktinėje karalystėje, bet taip pat veiksime ir e, kitose šalyse, bet norime, neketiname naudotis mokesniais ruojais ar kitomis galimybėmis, kad išvengtume e, mokesčių. Mes mokesčių vengimui taikysime visiško, net, visiško netoleravimo principą. Mūsų bankas e, remia e, priemonės skirtas dėsniam mokesniam skaidrumui. 2014 metais e, paskelbė ataskaitą pagal savo veiklą visose šalyse pagal atskaitomis reikalavimus numatytus ketvirtoje bank, kapitalo pakankamo direktyvoje. Taip pat mes ketiname laikytis atskaitomės pagal šalis principo, e, skelbdami informaciją pagal BEPS e, principus, e, skelbdami šių metų ataskaitas. Ir mes ne, neteikime konsultacijų nei klientams, nei tarptautinis bendruomis apie schemas, kurios leistų jiems išvengti ar nuslėpti mokesčius. Ačiū. Tokiau toliau EPP frakcijos vardų Danutą Hübner. Ačiū pirmininkė. Turiu du atskilus klausimus abiems atstovams. Pirmiausia, pradėsiu nuo Deutsche Banko. Norėčiau paklausti premiją apmokestimo kontekste ir bendriau mokestinių sprendimų kontekste, taip šiaip mm, mokesčių srityje matome, kad labai dažnai skirtumas yra tarp to, kas teisėta pagal įstatymus tam tikroje šalyje ir kas yra moraliai priimtina visuomeniai. Galiu įsivaizduoti, kad, kad kai įstatymas yra peinamas, tai reiškia, kad turbūt įstatymas nebuvo pritaikytas subjektam, subjektų poreikiams subjektų, kurie yra reguliuojami poreikiams. Ką Jūs patartumėte dėl premijų apmokestinimo, kad jos taptų sažingesnės, veiksming... apskritai, ar manote, kad yra būdas sukurti įstatyminius įstatymus tokiu būdu, kad, galima, kad būtų daug mažiau tokių situacijų, kuomet kyla konfliktas tarp šių dviejų principų? Čia yra buvo Deutsche Bank skirtas klausimas. Dvi minutės prašom atsakyti. Jeigu teisingai supratau klausimą, čia yra dvi dalis. Pirmiausia, sandoriai vertė. Nekartą girdėjome, kad mes vertiname sandorį, vertiname jo teisėtumą pagal įstatymus ir taip pat socialinį turinį. Nežinau, ar jūs kalbate, atkalbate apie tam tikras premijas, kurios minėtos presoje, kuomet e, buvo kalbama apie premijas 2004 metais, e, kuomet e, Junktinės karalystės aukščiausias teismas priėmė sprendimą prieš Deutsche Bank. Aš turiu pasakyti, kad šiuo metu mes tokiais sandoriais tik, tikrai neužsiemame, bent jau tame kontekste, kuriame dirbame. Ačiū. Taigi, Royal Bank of Scotland klausimas. Jūs investicijų į aukšto profilio kiną, apie ką skaitime, jūsų investicijos šioje srityje jūs galite pasinaudoti um, mokesniais išskaičiavimais. Ir, tačiau atrodo, jūs nemokėjote jokių produkcijos kaštų ir nerizikavote man nuostoliais. Ir šiame kontekste e, intelektinės nusavybės e, apmokestinimo režimas turbūt svarbus. Ką galėtume pasakyti, ką Jūs manote apie BPO siūlymus atleisti nuo, nuo mokesčių tokiai tais atvejais, kai galima įrodyti, kad išlaidos skirtos moksliniams tyrimams ir panašiai. Ar šis neksus pasiūlymas yra na, pagristas ir tinkamas jums. Prašom, ponė direktorė. Labai ačiū. Dėl filmų nuomonė, nuomas e, sandarių, kuriuos minėjote. Šie sandoriai buvo vykdomi 6-7 metais. Tuo metu Tai buvo teisėti sandoriai, kurie leido atidėti mokesčių mokėjimą, o ne sumažinti ar nors kitaip panaikinti mokesčius. Mes aptarėme šios sandorius su mokesčių inspekcija Junktinėje karalystėje ir jie buvo patvirtinti. Dėl teisės aktų apskritai Mes norėtume, kad taisyklės būtų tiesiog aiškės ir, kaip jau sakiau, žanginėme kalboje Elgesio kodeksas, kuris, kurį mes esame prieėmę, mūsų pareigoja laikytis tiek įstatymo raidės, tiek dvasios. Ir mes nenumatome jokių esminių pokyčių savo darbe dabartinėje aplinkoje. Galbūt buvo istoriškai sandorių, kurie buvo priimtini kitame, kitame, kitoje epochoje. Ir jie dabar būtų mūsų organizacijai nepriimtini, jeigu jie netiktų įstatymų dvasios. Dėl naujų įstatymų pasakyčiau, kad mums labiausiai reikia aiškių taisyklių. Tačiau reikia, aišku, užtikrinti, kad būtų galima pasinaudoti tą naudą, kurią teikia įstatymai ir atitinkia įstatymo dvasą. O ne vien tik tai siekti maksimaliai panaudoti, maksimaliai gauti naudos savo ar klientams. Ačiū. Vienas iš pranešėjų, prašom. And thank you uh, for Ačiū pirmininkė, norėčiau užduoti klausimus abiem bankams. Visi matėte pranešimus apie Panamos dokumentus visam bankų sektoriai mesti kaltinimai dėl to, kad jis palengvina nelegalias e, mokesčių vengimo schemas. Manau, kad jūsų interesas būtų deklaruoti kad e, kaltimai jūsų bankams neteisingi, ne, ne, ne, ne. todėl aš mielai norėčiau steigti jums progą atsakyti į aiškų klausimą. Ar jūsų bendrovės yra susijusios su Musak Fonseca bendrovė, kaip žinote, teisininkų bendrovė, ar panašiomis įmonėmis? E, abu sakėte, kad, kad jūs neteikite mokesnių konsultacijų. Ar dirbate visgi su kitomis teisės įmonėmis ir apskaitos įmonėmis tokiais klausimais. Ir ar kuris nors iš jūsų bankų dirba su teisininkais, kad padėtų kitiems jūsų klientams įkurti apšarinės bendrovės e, kitose šalise. Taigi, tie patys klausimai abiems bankams, prašom, ponė. konkretus klausimas dėl įmonės Panamoje, tai tikrai negaliu konkrečiai nieko pakomentuoti. Mūsų spados departamentas pateikė formalius pareiškimus dėl šių dalykų. Tai yra svarbus klausimas, kaip žinote, mūsų procedūros buvo sustiprintos Dėl mokestinių konsultacijų mes niekada neteikime mokestinių konsultacijų klientams, mes negalime to daryti. daryti. Įprasta, kad mūsų klientai pasinaudoja mokesčių teisininkais, e, kai jiems reikia tokių konsultacijų. Trečias klausimas, jeigu teisingai pamenu, buvo dėl to, ar mes teikiame konsultacijas klientams, kaip e, atidaryti sąskaitas užsienyje ar mokesčių rojuose. Kaip žinote, mes teikiame offshore'inės bankininkystės paslaugas tokiose vietose, kurias jūs laikote e, mokesčių rojais. Mes turime klien, santykius su klientais e, tokiuose regionuose mes netikime konsultacijų savo klientams apie tai, turime griežtas įsiklės, kad e, užtikrinčios, kad tai nevyktų mūsų organizacijoje. Jepe, na, aš norėčiau patikslinti. Taigi jūs turite ryšių su bendrovėmis, kaip pavyzdžiui Fonseca ir kitomis, kurios e, padeda įsteigti bendrovės Panamoje ar kitose užvarnėse bendrovės šalise ar jurisdikcijose. Ne. Aš pasakiau, kad negaliu nieko pasakyti apie konkrečias situacijas ar konkrečias konsultacinės įmonės, su kuriamis dirbame. Ar aš sakiau ir panašiamis, nebūtinai ta konkrečia, kuria minima, bet apskritai su bendruomenėmis, kurios padeda uh, įsteigti bendrovės offshore'inėse zonose. Na, Ziduočia Bank pripažino, Gartnian, man atrodo, taip pat, kad ne visais atvejais apskritai subjektai offshore'inėse zonose e, nebūtinai yra ten neteisėtiems tikslams. Ir kaip jūs sakote, mes padėjome savo klientams E, e, pasiūlydami jiems įsteigti subjektus tose vietose dėl teisėtų priežasčių. Taigi atsakymas yra taip, sako pirmininkas. Pone direktoriau, bendrai dėl mokesčių vengimo aš galiu pakartoti tai, ką sakiau pradžioje, kad mūsų kontrolė yra griežta tam, kad mes nepadėtume mūsų klientams vengti mokesčių. Ir čia mes e, dirbame su kolegomis, kurie dirba finansų nu, nusikaltimų srityje. Ir turime sustiprinęs procedūras, kurias naudojame siekdami žinoti savo klientų sandorius ir jų verslą, jų veiklą. Taigi bendrai tiek. O dėl klausimų, kuriuos užduodate, kur kelia spauda, spauda mes turime patikos verslą, kuris palaiko santykius su bendrove, su kuria, kuria jūs minėjote. Tas patikos verslas šiuo metu mažinamas, nes baigėme ankst, anksčiau vykdom, vykdą, vykdą laiką, veiklą Kaimanų salose ir Ženevoje. Ir dabar mūsų jis koncentruotas e, Džersyje. Tas e, verslas e, vykdomas laikantis visų mūsų bendrų principų, kaip ir visoje grupėje, tai yra nevengti mokesčių, neteikti klientams konsultacijų tai darant. Mes sakėme, užtikrinti, kad tos politikos būtų laikomis visose mūsų grupės padaliniuose. Konkrečiai apie Panamą. Tai mes turime du subjektus e, Panamoje, o reorganizacijos strategijos rėmose. Abi, abi šie padaliniai bus uždaryti savo laiku per ateinančius metus. A short question by Vice President. By yeah. Okay. Um, okay. Okay. So Just one second, second, qu yes. question so that I understand you. Noriu teisingai suprasti. Jūs turite griežtą kontrolę siekiant išvengti mokesčių vengimo. Ką darote, jeigu yra įtarimas, kad jūsų uh, klientams e, vengia mokesčių. Čia mes dirbame su kolegomis finansinių nusikaltimų skyriuje. Tai mokesčių departamentas artimai dirba su jais, kad užtikrintume, kad e, abu šie skyriai dirbtų kartu ir jeigu kyla nerimas dėl to, mes teikiame įtartinos veiklos ataskaitą, laikantis mūsų e, normalios politikos. Norėčiau ponios Bam paklausti, ar ji žino apie Amerikos Senato pranešimą, e, kuris padintas piknaudžiavimas mokesniais rojais. Senatorius Levinas yra uh, vienas iš autorių. Ir ten sakoma, kad 99 e, e, procentai įmonių, kurios įkurtos yra mokesčių ruojose, e, užsima piknaučiavimu. Ir aš norėčiau paklausti, kokiu teisėjų tikslų jūsų klientai turi steigdami bendrovės mokestinėse ruojose, tokiuose zonuose. Nežinau apie tą pranešimą ar ataskaitą. O vietos, kuriuose veikiame, yra pasirinktos dėl teisėtų verslo interesų. vyksta veikl, vykdoma veikla e, įvairi bet dėl Keimeno salų, e, Genzio, Delavaro valstijos e, e, lėšos sekuritizavimas, tokios operacijos vykdomos, kai, pavyzdžiui, nori klientai investuoti į tam tikrą turtą, vertimius popierius ir, pavyzdžiui, tos jurisdikcijos turi ekspertų galimybę pateikti ekspertinės žinias klientams. Tai yra daroma dėl komercinės ar įmonių teisės priežasčių. Ačiū, grįžtame prie kalbėtojų sąrašo, nes e, jeigu liks dar laiko, tai kitiems suteiksiu žodį, bet dabar jau yra sudarytas sąrašas. E, Ronel Lerner, EKR vardu, pirko. Dėkui, pirmininkė. Deutsche Bank atstovai norėčiau patekti klausimą. Europos investicijų e, banko atšaka yra Londone maždaug 8 tūkstančiai investicinių ar komercinių um, subjektų su to susiję ir uh, buvo Junktinė karalystėje uh, pranešta apie 2,2 milijardų uh, eurų pelną, bet mokesčių nebuvo mokama ir 600 darbuotojus turite Luksemburgė. 549 milijonai eurų toks jūsų pelnas Luksemburgė. Ir atrodo, kad jūs e, Luksemburgė neblogai padirbėjote, o Junktinė karalystėje jūsų metai buvo baisus. Tiksliau, tas skaičius 2,2 yra nuostolis milijardo. Ir e, noriu paklausti, kiek jūs 14 e, metais mokėte mokesčių Luksemburgė. Ir kaip e, atsitiko, kad jūs taip pelningai dirbote Luksemburgė, o taip nesėkmingai Junktinė karalystė, kur daugiau jūs veikėte. Ačiū. Prašom. Dėkoju už e, jūsų klausimus, mielai atsakysiu. Jūs teisingai, teisingai pastebėjote, Junktinė karalystėje mes dirbame gana plačiai, užsimėje e, globaliają investicijų bankininkystę, o e, veikėme taip pat e, e Luksemburgė. Britanijoje dirbame su daug didelių įmonių, išskyrus BBC. BBC, atsiprašau. Kaip jūs žinote, mūsų bankas išgyveno nemažai sunkumų per pastarusius dviejus metus. Mm, mes patyrėme nemažai nuostolių. Jungtinė karalystėje 14 metais susijęs tai yra su bendrosiomis rinkomis ir su Vokietijos taisyklėmis e, dėl atskaitomybės pagal veiklą kiekvienoje šalyje ir e, taip pat e, yra tam tikri elementai susijęs su e, mūsų rezultatais grupės viduje. 2014 metais buvo tam tikrų elementų neigiamų dėl to Junktinėje karalystėje, o Luksemburgė 14 metais mūsų verslo rezultatai buvo neblogi, nenukentėjome nuo e, kintančios padėties, nestabilios padėties e, investicijų pasaulyje e, rinkoje dėl mokesčių e, Luksemburgė 14 metais mokėjome 28 procentus, tai atsispindi mūsų ataskaitoje pagal veiklą atskirose šalyse. Dėkoju, suteiksiu žodį GUE atstovui Fabio Demasi. Aš norėčiau taip pat skirti savo klausimą Deutsche Bankui. Jūs šiandieną patvirtinote, kad e, minimi esate Panamos dokumentuose ir e, yra susijusi jūsų veikla su JAV, Junktinė karalystė, Hongkongu, Luksemburgu, kitomis vietomis, kur vyksta intensyviausia veikla. Ir jūs esate e, paminėti kaip veikiantis e, kai kuriuose iš tų vietų. Aš daug negaliu pasakyti daug apie Panamos e, atvejį, bet e, mūsų, jūsų klientai nori iš jūsų aiškaus atsakymo. Jūs tikriausiai uždirbate gana nemažai ir dabar jūs atvažiavote ir sakote mums, e, kad nieko nežinote. Aš noriu paklausti, ar jūs tikrai esate pak pakankamai pati ir jūs turite žinių, kad galėtumėte atsakyti tuos visus kolegų klausimus raštu. Taip pat noriu jūsų paklausti, kiek jūs esate atsidėję lėšų e, byloms susijusioms su konsultacijomis e, mokesčių vengimo klausimais. Jeigu Jeigu pažiūrėsime į Panamos atvejus, koks yra jūsų verslo tikslas e, kurti bendras įmonės e, su žmonėmis kaltinamais vaikų prostitucija? Apie kokį verslo tikslą jūs kalbate tokiais atvejais? Galiausiai LuxLeaks e, parodė, kad 2009-2010 metais buvo devyni susitarimai dėl mokesčių sudaryti ir kiek nuo to laiko jūsų bankas ar padaliniai yra pasiekę susitarimų. Ir Ir jūsų apyvarta nuo 800 iki 1,6 milijardų padidėjo ir e, norėčiau jūsų apie tai paklausti. Ar jūs esate e, vieni iš Mosek Fonsekos, Mosek Fonsekos klientų? Um, please understand that I cannot... Supraskite, kad aš negaliu jums dabar e, e, išsamei atsakyti apie e, atsargas ar rezervą teisiniams dalykams. Bet jeigu jūs nesusiję su mokesčių vengimu, tai nulis būtų tokia suma. Jūs klausite e, manęs e, bendrai apie pinigų plovimą ir teisinius dalykus ir aš negaliu kalbėti apie tai. Don't you tell us? me, um... Ką jūs tuomet norite mums pasakyti, kodėl jūs atvykote? Aš tęsiu. E, keturi starimai su nekilnojamojo turto e, dalykai susiję, kaip kad paskelbta pagal LuxLeaks yra ir mes e, siekėme teisinio aiškumo ten, kur įstatymai jo pakankamai nenumato ir kaip šiandieną girdėjome, labai svarbu yra užtikrinti, aš žinau, kokie tai yra sustarimai, bet po kiek jūs dar naujų pasiekite po 2010 metų. Aš nežinau, ar šis <laughs> e, klausimas yra aktualus. E, ponas Demasė, aš esu išrinktas parlamento narys ir aš nusprendžiu, kas yra aktualu, kas susiję, kas ne. Pirmininkas, leiskite poniai atsakyti į klausimus. Dėl klausimų apie apyvartą Luksemburgė, aš manau, kad mes turėjome gerus rezultatus, jie dar pagerėjo. 2015 metais mūsų veikla ten tvirta ir mokesčių cigarečių tarifas 15 buvo šiek tiek mažesnis negu 14 metais. Tai yra susiję su tuo, kad e, kad taikomas tam tikros bendros Europos taisyklės dėl dividendų. Ar jūs galėsite atsakyti į tuos klausimus, į kuriuos dabar neatsakėte raštu ir kada? Man atrodo, kad aš išsamei atsakiau į klausimus. E, pirmininkas, iš tikrųjų ne. Galbūt neteisingai vieni kitus supratome. Dėl susitarimų mokesčių klausimais, ponas Demazi norėtų žinoti skaičių. E, aš suprantu, kodėl jis taip klausė ir galima paaiškinti, kodėl. Mūsų kolegoms tai įdomu ir koks yra skirtumas tarp susitarimų tam tikrų laikų praeitie ir naujesnių susitarimų. Ar jūs galite atsakyti į tokį klausimą? Taip suformuotą klausimą. Aš neturiu šios informacijos, e, vėliau atsakysiu. Tai jūs atsakysite raštu, taip? Gerai. Dabar suteiksiu žodį per savaitę. Taip buvo ir praeitą kartą pas mus besilangančių bankų atveju. Per savaitę bus pateikti atsakymai raštu. Dabar e, Moli Skotkato žaldžių, žalių vardu. Ačiū pirmininkė. Aš e, savo klausimą e, teikiu E, Škotijos karališkiam bankui. Jeigu žiūrėsime į e, turtingus e, žmonės Britanijoje, iki 15 metų tai priklausė, tai, tai buvo, tai žmonėmis užsėmė Kuts bankas, kuris jums priklausė iki 15 metų. Ir mes matome, kad dauguma įmonių susijusių su turtingais žmonėmis buvo uh, Lamanšo salose įkurta tokių įmonių, kai kas Virginijos salose. Ir mes dabar matome vaizdą, kad Junktinė karalystė naudojasi už jo teritorijomis, kad būtų galima palengvinti mokesčių vengimą ir man gėda, kad mano šalis tą užsima. Davening Standard pranešė, kad e, Kūps kreipėsi į Mosak Fonseca ir prašė, kad džeris, e, e, per, per Džersio atšaką būtų įkurta apie 500 smulkesnių įmonių. Ar jūs galite kaip Škotijos banko atstovas atsakyti, kiek jūs dalyvaujate šiame tinkle, dėl kurio kilo toks skandalas? Ir dar konkrečiau kokie ryšiai tarp Kūts, Junktinė karalystė, Kūts, Džerzi, e, e, Škotijos karališkojo banko ir RBS International. Ir kaip tai atitinka jūsų ketinimus tapti stipresniais, mažesniais ir sažinginesniais. Ir kaip jūs e, dirbate offshore'inėse vietose, ar jūs pasitelkėte darbuotojus, ar jūs veikėte ten, kad nuslėptumėte tam tikrus mokestinius dalykus. Dar vienas dalykas, jeigu jūsų uh, nebūtų gelbė, e, gelbėjusi Britanijos vyriausybė 2008 metais milijardais, uh, jūs būtumėte žlugę ir jūs dabar padedate turtingiems žmonėms vengti mokesčių tuo metu, kai mūsų deficitas ir skola didėja, kai plieno pramonė žlunga, bibliotekos yra uždaromas ir jūs padedate turtingiems išvengti mokesčių. Mr. Director. Uh, thank you. Pone direktoriau, gal galėčiau pirmiausia pateikti pradinės informacijos apie mūsų veiklą Džersyje. Turime offshore'inį banką, kuris vadinasi RBS International, kuris iš esmės yra mažmeninis komercinis bankas. Jo esminė veikla yra paprasta bankininkystė, bank, bank, banko paslaugos, tai yra paskolos, e, indėliai, pinigų perdavimas, perlai, perlaidos. Taip pat šis bankas teikia bankinės paslaugas mobiliems tarptautinių mastų klientams ir todėl jis ir yra Džersija tai yra jų teikiamų paslaugų dalis. Tai RBSI Džerso skyrius. Dėl KUPS, KUTS banko. KUTS e, tarptautinis verslas, kurį jūs minėjote savo klausime. Kaip teisingai sakėte, tas verslas pagal JAF ir Šveicarijos 15 metų programą. E, e, e, numatyta šią programą uždaryti. Na ir ateityje mes išlaikysime privačią bankininkystės veiklą, turėsime kūts Junktinėje karalystėje ir kaip aš užsiminiau anksčiau, yra kuts skyrius Džersija. Ir konkrečiai minėjau, mm, turiu galvoje jūsų klausimo kontekstą, turime ir patikos verslą. Kaip sakiau, šis verslas atitinka taisyklės mm, dėl keitimosi informacija Tokia yra mūsų filosofija ateičiai dėl struktūros sudėtingumo, turint galvoje mūsų istoriją, tai mūsų organizacija sukurta per įsigėjimus bėgant laikui ir dabar mes bandome tą struktūrą supaprastinti. Tarpčiau RBS International, kadangi jis teikia komercinės paslaugas Džersyje, kuris yra reguliuojamas aukštų lygių ir laikosi aukštų keitimus informaciją standartų, išliks mūsų verslo dalimi. Dėl mūsų įsipareigojimų, dėl mūsų nusavybės struktūros, tai mes puikiai suprantame standartus, kurių, kurių turime laikytis ir nu, siekiame užtikrinti kad būtų vykdomi visi principai ir politika e, dėl mokesčių vengimo ir pagalbos vengiant mokesčių mokėjimo srityje. Ačiū. Toliau FDD Marko Cani. Ačiū. Ačiū. Užduoti klausimą Dončio banką atstoviai. Visų pirmiausia, noriu konstatuoti, kad e, man neprimtina tai, kad e, buvo pateikta jog jūsų kolegos e, e, įmonė turi visišką prieigą prie lobistinės, e, tai yra gali užsimti pilnai lobistinę veiklą ir dabar jūs atvažiavus čia atsiskaityti visiškai negalite nieko pasakyti, pasiduodate. Jūs turėtumėte turėti galimybę atsakyti į mūsų klausimus. Iš jūsų niekas nesitikė kad e, imsite mums e, teikti labai detalę informaciją, tačiau turėtumėte bent jau galėti paaiškinti, kokiu yra sąsajų tarp Deutsche Bank e, Šveicarijoje esančių padalinių ir, pavyzdžiui, Moca Fonseca įmonės. Man būtų įdomu sužinoti, kokius priemonės ir mechanizmai egzistuoja, tai yra, mm, arba kokiu e, verslos, kokio verslo, kokios verslo logikos yra laikomasi, e, kuomet prisimama konsultanto, prisimamas kompo, įmonių konsultanto vaidmuo. Man, už, man čia kyla klausimas, e, koks konkretus yra Deutsche Bank interesas dalyvauti tokiuose struktūrose ir kiek jūsų E, kiek yra apskaičiuojamas ar kaip yra įvertinamas jūsų darbuotojų e, produktivumas. E, jūsų kolegos iš Prancūzijos, pagal jų teikiamą informaciją mes matome, jog yra didžiuliai skirtumai, žiūrint, kokias įmonės konsultuojamos, ar įprastai veikiančios įmonės, ar offshore'nės kompanijas, norinčios teikti įmonės. Taigi, Įdomu, kodėl yra tokie dideli jūsų e, veiklos ir kitų bankų veiklos e, toje pačioje srityje konsultacinėme darbe produktivumo skirtumai. Kodėl taip yra? Ačiū. Ar galėtumėte aiškiau e, išdėstyti savo klausimą dėl linio Šveicarijoje? Kalbant apie Panamą dokumentus, mes matome, kad jūsų padalinys Šveicarijoje turėjo sąsajų su uh, turto valdymo įmonė Mosafonseka. Tai, tai yra to, tos įmonės e, e, tos įmonės padalinimo, sakė Fonseca. Tai kai, ko, kodėl, kokios yra jūsų sąsajos su tuo padaliniu Šveicarijoje, kurie turi ryšių su ta įmonė? Aš tenksiuosi atsakyti. Aš jau stengiuosi atsakyti tą klausimą, aš tai neturiu jokių papildomų žinių apie uh, spadalinius Šveicarijoje ir kokias uh, kitas įmonės Šveicarijoje uh,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 mūsų tie vertybiniai popieriai e, neteikia jokio mokestinio pranašumo. Dėl šalių ataskaitų mes manome, kad ataskaitas pagal šalis, kaip parodyta mūsų 14 ir 15 metų ataskaitose, leidžia pamatyti, kokią veiklą Deutsche Bank vykdo 70 jurisdikcijų. Dėl našumo tai reikia suprasti, kad kiekvienoje jurisdikcijoje mūsų verslo profilio sudėtis yra labai skirtinga. Airijoje turime paslaugų bendrovę, kuri teikia infrastruktūros ir na, paramos struktūras ir jos, aišku, pelningumas yra visai kitoks negu kad privataus turto valdymo paslaugos ar privati bankininkystė, pavyzdžiui, Vokietijoje Mes laikomės tarptautinių gairių dėl e, sandorių kainodairos pagal BPO ir manau, kad mūsų e, pajamos ir pelningumas atsispindi tose jurisdikcijose atitinkamai, kur vykdoma ekonominė veikla. Ataskaitos pagal šalis savaime, jeigu žvelgsime į vidutinį pelningumą, nebūtinai atsižvelgiai kokybinius veiksnius e, tos sandorių kainodaros gairėse. Ačiū. E, prašom užsidėti ausinės. Dėl paskutinio klausimo, kurį uždavė ponas Zaniai. Šį klausimą sutinkame kai sutinkame daug bankų. Ir kai pabrėžiame šalių e, ataskaitas, bankai yra tam tikrą prasme pionierai, nes e, e, įstatymas įpareigoja pirmiausia bankus pateikti šią informaciją visuomeniai. Ir vienas ir dalyk, dalykų, kuris mus stebina, kad kaip daroma kai kuriuose įstaigose, Jeigu skaičiuosime e, našumą pagal pelną ar pagal e, darbuotojų skaičių, tai yra žymių skirtumų tarp šalių. E, šis klausimas reikalauja tikslaus atsakymo. Jeigu kas nors patartų jums, o kitoj kitai dideliai bendroviai, tai paaiškinti metų ataskaitoje, nes jeigu bus pateikta įtikinamų paaiškinimų, tai na, bus aišku ir norėčiau iškelti šį aspektą, nes pagal šio klausimo uždavimą ir savo atsakymą galbūt galėtumėte suprasti, kad paaiškinimai tie galėtų atsispindėti jūsų metinėse ataskaitose. Dabar Bernard Mono, ne frakcija. Ala RBS. Ačiū. Noriu uh, Royal Bank of Scotland užduoti klausimą. Jūs uh, milijonus uh, svarų sterlingų turėjote uh, skirti uh, tai yra išleisti bilinėjimuisi, kad, kadangi prieš jūs buvo iškelta kažkada byla. Ir e, panašu, kad e, jūsų verslo modelio modelis e, e, yra toks, kad e, vis dėlto kai, kai kurie jūsų veiksmai yra ganėtinai įtartini ir jau nuo vakar kilusio skandalo su Panamos dokumentais mes matome, jog bankai laukia, kol jiems bus pradėta belsti į nugarą, niekada nesima savo veiksmų imdamėsi patys iniciatyvos ir stengdamėsi išvengti tokių skandalų ir užkirsti kelią tokiems skandalams. Ar jūs, e, vadovaudomėsi savo e, e, etin, verslo etikos strategiją, įtrauksite ir tam tikrą verslo riziką? Ir, darysite kažką, kad jūsų klientai neprarastų jūsų pasitikėjimo jumis ir atitinkamai juk tokio pasitikėjimo, tuomet tokį pasitikėjimą prarandate ir iš vyriausybių pusės. The, the point, um, to... Dėl e, rizikos susijęs su reputacija, pasitikėjimo praradimu. Mes puikiai žinome, jog e, standartai turi būti aukšti ir savo, e, turime jų laikytis, tą turime pademonstruoti savo savininkams ir turime taikyti sistemą susijusią su kova su mokesčių, mokesnių sukčiavimu, pinigų plovimu. Buvo teisingai pastebėta, kad rizika, jog kažkas bu, bus, atsitiks blogo dabartinėje aplinkoje, yra didžiulė. Ir mes norime tapti paprastesniu, sažingesniu banku. Ir žengti į naują etapą. Mūsų vadovybė labai aiškia pozicija turi dėl to. Dėl mokesčių vengimo tai yra visiškai nepriimtina. Panašiai galima pasakyti, kad e, padėti e, klientams vengti mokesčių ar užsiimti kažkokiamis e, schemomis e, tam skirtomis visiškai nesusijęs su mūsų veiklos dvasia, su mūsų pačia organizacija. Mes norime atkurti klientų pasitikėjimą ir būtent tą norime užtikrinti gyventindami dabar e, tvirtą kontrolės sistemą visame banke. Dėkuoju. Danuta Hubner, EPP vardu. Ačiū. Norėčiau paklausti apie jų banko atstovų. Su jūsų kolegomis iš kitų bankų susitikome keletą kartų ir buvo paminėti tyrimų pavyzdžiai susijęs su mokesčių vengimo ir mokesnių sukčiavimu. Ir mums atsakoma paprastai, kad tai yra praeities dalykai, mes dabar dirbame kitaip ir jūs sakote taip pat. Ir aš dabar norėčiau paklausti jūsų, ar galėtumėte konkrečių pavyzdžių pateikti apie priemonės, kurias jūs naudojate, nes Europos lygmenių atsiras e, reglamentavimo priemonių ir nacionalinių mes taip pat, bet kaip bankai, kokias priemonės jūs naudojate, kad galėtumėte mus įtikinti, mus patikinti, jog nepasikartos e, tie dalykai, kuriuos matėme. Kokias savireguliavimo priemonės jūs naudojate, ar e, elgesio kodeksus, ar dar ką nors. Gal galėtumėte konkrečiai paminėti priemonės? Prašom, damos pirmos. Ačiū Jums už klausimą. Aš pradžioje sakiau, kad etikos kodeksas, e, verslo etikos kodeksas veikia e, mūsų organizacijoje, patvirtintas prieš trejus ar ketverius metus jis yra. Mes e, taip pat turime vertimo standartus, kurie susijęs su parametrais, leidžiančiais ar neleidžiančiais atlikti uh, tam tikras operacijas. Mūsų vidaus procedūros pasikeitė, mes uh, uh, aptarėme įvairius klausimus atitinkamuose komitetuose ir paskui informacija yra mm, skleidžiama, taip pat kalbama apie tai, kaip įvertinti, ar e, sandoris tam tikras yra teisėtas Mes e, žinome, kad visi sandoriai turi būti teisėti ir jeigu pasižiūrėsime, žiūrime į savo požiūrį, į vertybės mm, ir galvojame, ar tai yra leidžiama, bet ne tik, viskas turi būti derama. Ir taip pat mes nepamirštame socialinio e, konteksto. Dar papildomas klausimas dėl samdymo darbuotojų. Ar jūs taikomte tai skirti skirtingą požiūrį, kaip jūs atrenkate žmonės e, ir užtikrinate, kad jie laikysis jūsų vertybių. Aš negalėčiau Jums e, konkrečių pavyzdžių pateikti, bet manau, kad e, jeigu mūsų darbuotojai nesilaiko mūsų vertybių, mes imamės griežtų priemonių ir atitinkamai reaguojame. Manau, kad vertybės įsitikinimai e, labai svarbus elementas yra tarp mūsų darbuotojų, reikia, kad visi suprastų, kas mums svarbiausiai laikytųsi tų vertybių. Ačiū. E, RBS. Mes turime Elksenos kodeksą dėl e, mokesčių bankuose ir tai yra mūsų pagrindas įvertinant mokesčių riziką. Aš jau minėjau keletą kartų mūsų kitų prie, principų. Mes siekėme įdėkti tai e, visur savo veikloje. Dirbame su trimis susijusiais e, padaliniais, su mūsų padaliniais ir siekėme, kad jie franšizės pagrindų veikiantis padaliniai taikytų tą tuos pačius principus, e, dėkdami naujus gaminius, e, naujas procedūras. Taip pat galvojame apie klientus, planuodami mokesčius, e, taikome gairias patvirtintas, kuriuose yra tam tikrų įspėjimo ženklų ir e, žmonės dirbantys su klientais, e, turėdami tam tikrų e, netikrumų, kreipiasi į tuos, kurie užsima mokesčių klausimais ir tuomet yra vertinama, ar priimtina ar ne yra tam tikri sandoriai. Taip pat turime produktų peržiūros komitetų ir ten keliami tie patys klausimai, ar reputacijos požiūrių tam tikri dalykai yra priimtini. Ir dėl mokesčių vengimo aš jau kalbėjau apie tai. Svarbiausias dalykas e, yra mums, kad mūsų mokesčių padalinys ir finansų padalinys, e, užsimantis e, aukščiausios klasės produktais bendradarbiautų mes laikomės vertybių, pagrindinių vertybių, kurios yra įdėktos visoje mūsų organizacijoje, norime dirbti deramai, e, užsitikrinti ilgalaikę ateitį ir e, apie tai kalbama su žmonėmis nuo pat jų pirmosios darbo dienos. Nina Gil, socialistų frakcijos vardu, ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau e, kreiptis į RBS. Jūs e, ką tik tai e, pateikite atsakymą ir atrodo, kad tai yra tušti žodžiai. Aš mačiau jūsų puslapį, jūs sakote, kad jūs norite atsakingai tvarkyti su mokesčiais, e, laikytis mokesnių įstatymų, bet mes jau išgirdome daug dalykų, ypač vakar, kai buvo atskleista informacija apie Panamos dokumentus. Ir atrodo, kad ta nutekinta informacija rodo, jog daugybė Mosak Fonsekos klientų uh, E, yra Britanijos bankų klientai ir tos organizacijos yra įregistruotos Britanijos administruojamose teritorijose. Ir tai yra e, tarsi veikla mokesčių rojuose, įskaitant RBS veiklą pernai. Ma, e, matėme, kad jūs turite 404 dukterinius bankus arba padalinius mokesčių rojuose. Jūs um, sumokėjo 20,8 milijono eurų um, Vokietijos prokurorams, kad būtų pasiektas e, susitarimas dėl e, vieno jūsų padalinio Šveicarijoje. Vienas iš jūsų vadovų yra pasakęs, kad mokesčių institucijos yra priešai bet 73 procentus jūsų bankė turi mokesčių mokėtojai, išgelbėjo jūs mokesčių mokėtojai. Ir e, žmonės dabar Junktinė karalystėje ir kitur vos suduria galą su galu e, dėl taupimo uh, E, priemonių dėl to, kad mažinamos išmokos. Jūs tuo pačiu metu 5 milijonus premijų išmokėjote savo vadovams. 17,4 e, milijonai eurų numatyta būsimoms premijoms ir a, e, akcijomis. Ir aš norėčiau dabar jau abiejų bankų paklausti. Ar jūs manote, kad bankai turėtų naudotis a, trūkumais, spragomis mokesčių sistemose ir pasinaudoti tuo. Kaip jūs dirbate? Daug kas sako, mes nekonsultuojame, bet didžiosios audito bendrovės taip pat užsimata veikla. Kaip jūs su jomis bendraujate ir kaip per pastarsius keletą metų jūsų santykiai plėtojosi? Dar norėčiau paklausti jūsų, ar jūs dabar vis tik tai nepasiryšite užtikrinti didesnio skaidrumo po tos paskeltos informacijos ir ką jūs e, galite pasakyti, kokia jūsų pozicija dėl visiškos atskaitomybės viešos e, pagal veiklą kiekvienoje šalyje. Dabar RBS atstovas pirmasis. <clears throat> E, dėl mokestinių mokesčių rojų, aš sakiau, mes mažiname savo padalinių skaičių apskritai, bet, kurios, bet kurioje valstybėje ir jurisdikcijoje. Tai tas pasakytina apie e, tokias teritorijas. Mes e, E, veiksime ateityje tik tai karūnai priklausančiose teritorijose ir visiškai laikysimės informacijos keitimas reikalavimų. Dėl jūsų klausimų apie premijų vadovybei aš negaliu to komentuoti ir bent jau kaip aš suprantu, tai nėra šio komiteto kompetencijos sritis dėl to, ar e, bankai nesinaudoja teisės aktų spragomis ir tokiu būdu išvengia e, mokesčių visiškai ne. Mes laikomės įstatymų e, dvasios ir e, raidės ir mes neužsimame agresyvių mokesčių planavimų nei savo, nei klientų vardu. Jūsų klausimas apie didžiasias audito keturias bendrovės. Taip, mes su jomis bendraujame dėl projektų Pavyzdžiui, jeigu mūsų banko grupės mokesčių padaliniai mm, negali tuo užsiimti. E, dėl 14 metais 8 milijonai svarų. 3 milijonai svarų e, skirta darbuotojų užduotims, kiti mm, restruktūrizavimui ir konsultacijoms. Tiek sumokėta toms bendrovėms jeigu mes neturime pakankamai išteklių, jas kreipiamės, o dėl skaidrumo mes esame pasiryžę visiškai skaidriai dirbti, taip pat pasiryžę skelbti ataskaitas pagal šalis, 2014 metų rezultatus pagal tą principą paskelbėme ir tą darysime vėl e, tvarumo ataskaitoje 2015 metų. Ir taip pat 16 e, metais didžiąją daugumą BEPS rekomendacijų mokesčio bazės ir pe, pelno perkelimo principų įdėksime. Nina Gil, ar jūs manote, kad bankai turėtų naudotis silpnomis mokesčių sistemos grandimis ir siekti naudos? Ir kaip jūs bendraujate su uh, E, audito bendrovėmis, kiek skiriate lėšų ir kaip per pastarusius keletą metų jūs bendravote. Dabar jūs esate pasiryžę siekti daugiau skaidrumo, teikdami ataskaitas pagal veiklą šalyse. I think the, uh, my response would be mano atsakymas bus panašus kaip ir kolegos. Mes naudojamės konsultacinių firmų paslaugomis, kai mums reikia žinių, kurių neturime banke. Mes nedirbame visose jurisdikcijose savo uh, mokesčių departamentų šalių ataskaitos. Aš pasakau už skaidrumą. Mūsų. Nu, mes visiškai skaidrus esame mokesčių institucijų atžvilgių daugelis jurisdikcijų reikalauja pateikti daug informacijos ir mes jos tų reikalavimų laikomės ir laikysimės visų e, informacijos patikimo ir e, informavimo reikalavimų visose jurisdikcijose, ypač kaip kalbam apie BEPS reikalavimus. Tai mes dirbame su mokesčių institucijomis, kad užtikrintume jų laikymasi. Tai dėl mūsų politikos ir procedūrų, kaip minėjau anksčiau, Manau, kad pasaulis yra pasikeitęs ir mes labai e, didelę reikšmę skiriame mūsų moksliniams principams ir etikai, kad e, mūsų viskas būtų ne tik etiška, bet ir, ir teisėta, bet ir padėtų saugoti mūsų reputaciją platesnėme kontekste. Per manš berės. Čia, ponia pirinkė, mano klausimas skirtas Deutsche Bankui. Mane nustebino 16 metų, 2007 e, metų rugsėjo mėnesį, kuomet e, jų Deutsche Banko vadovas Hakermanas pirmas pasakė, kad bankas turėjo, turėtų būti visiškai skaidrus dėl rizikos profilio. Ar tai įvyko ir kaip? Praėjusį e, lapritį Financial Times paskelbė, kad Deutsche Bankas Austrijos vardu ir Brazilijos vardu sukūrė e, Profit Participating Instrument. Ir Tačiau Deutsche Bank niekaip nepaaiškino, kaip tai vyksta. Ar galite tai padaryti šiandien? Dėl šalių ataskaitų, jūs sakote, nėra jokių problemų. Žinoma, jūs laikotės įstatymų, kurie e, reik, e, e, liepia jums tai darytis. Tačiau, pavyzdžiui, jūs sakote, kad Maltoje dirba nedaug jūs darbuotojų, Gernsija nedirba iš vis darbuotojų. Atsakydama į ankstesnį klausimą, jūs sakėte, kad e, viskas priklauso nuo veiklos pobūdžio, kai kuri veikla pelingesnė kur, negu kuri. Kai jūs sprendžiate nuspręsti, kur vykdyti vieną ar kitą veiklą, tarsi mokesčių dydis čia nieko nelėmė. Trečias klausimas dėl mokesnių sprendimų. Jūs nenorėjote detaliai atsakyti, tik tai labai bendrai. Tačiau aš norėčiau, kad aiškiai mums pasakytumėte, ar turite kokiu nors mokestinių sustarimų su Luksemburgo vyriausybė. Ir paskutinis klausimas. Girdėjome, kad 17,9 procento jūsų pelno gauname tokiuose teritorijose, kurias mes vadiname mokesčių rojais. Bet tai visiškai nepaaiškina tos veiklos paskirstimo. Koks yra pateisinimas tam, kad 17,9 procento jūsų veiklos būtų būtent e, mokesčių rojose? Prašom, pone. Pirmiausia, dėl Brazilijos. Kalbėjomės apie tai šiek tiek šiandien. Ir tai labai geras pavyzdys, kaip pasikeitė mūsų standartai. Taip, kai kurie sandariai su klientais aptariami pradinėse diskusijose, tačiau kadangi tokie sandoriai pakliūna į mūsų tvirtinimo procesą ir pasakė, tam tikrą lygį mes e, jų nepatvirtiname. Taigi tokių daugiau neturite dalykų kaip su Brazilija ir Austrija. Manau, kad e, Financial Times teisingai patvirtino, kad mes tų e, sandorių nepatvirtinome ir jie tie sandoriai niekada nebuvo vykdomi. Dėl šalių ataskaitų dėl Maltas keletas dalykų, nes jie aiškiai matės ir tyrimę skirtame šalių ataskaitams 14 metais. Istoriškai turime subjektą Maltoje ir finansinę veiklą vykdome, finansuodami klientų atžvilgių ir taip pat turime užsienio padalinių Maltoje, iš kurių gauname ir dividendus. Tačiau prieš keletą metų nusprendė, įkūrus neesminį veiklos skyrių, mes nusprendėme, kad verslo veikla Maltoje netitinka mūsų esminės veiklos ir mes pradėjome uždarinėti tą subjektą. Ir mes nusprendėme, kad visiškai išeiti iš Maltos iki šių metų pabaigos turėtume tas operacijas užbaigti. Pajamos kurios parodytos yra iš dalies dividendai iš padal, kitų e, dukterinių įmonių ir kitų finansinių e, e, operacijų, kurios nereikalauja daug darbuotojų. Dėl Gernzio ten dar vykdome šiek tiek operacijų, noriu pažvelgti, kiek čia mes turime aktyvių verslo operacijų Gercijoje, man atrodo, šiek tiek yra dar. Tai labiausiai susijęs su bankų investicinė veikla įmonėms ir bankų tarpininkams. Tų operacijų skaičius yra 32. 14 metų ataskaitoje. 17,9 procento. Tai paminėta 14 metų tyrimė dėl šalių ataskaitų. Neva Deutsche Bank perkelia pelną į mažų mokesčių jurisdikcijas. Man atrodo, kad išvada buvo padaryta, kad tos tyrimo išvados yra neteisingos. Mes laikomės tarptautinių sandorių kainodaros principų. Ir 2014 metais, jeigu pažvelgsime į mūsų bendrą mokesčių naštą, mūsų mokesčių dydis buvo maždaug 46 procentai, tai yra nemenkas dydis. Ir pažvelgus finansinės ataskaitas, bendras privalomas mokesčių dydis pagal visas geografinės e, sritis yra 304 procentai, tai daugiau negu Vokietijoje 31 procentas. Taigi rodikliai yra aiškiai, e, tie dalykai aiškiai rodo, kad mes dirbtinai neperkeliame savo pelno į kitas jurisdikcijas, kad iš, iš, iš, sutaupytame mokesčių prasme. Dėl teiginių, kad mes nepakankamai deklaravome pelno 1,8 milijardo dydžio. Tačiau ten neminima, kad nemenka šių pajamų dalis turėtų būti atitekti aukštų mokesčių jurisdikcijams, pavyzdžiui, JAV, kur 40 procentų yra mokesčių dydis, Japonija ir tai, mano nuomonė, visiškai neremia tos hipotezės, kad mes dirbtinai perkeliame pelną į mažų mokesčių jurisdikcijas. Dėl susitarimų su Luksemburgu. Taip, mes turime susitarimų su Luksemburgu ir su kitomis ES jurisdikcijomis taip pat. Labai gerai, ačiū. Ar dar, dar kas nors nori kalbėti, Ana Gomeš? Noriu paklausti banko atstovo, ar jums atrodo, kad patikos fondai gali panaudoti, būti panaudojami piknaudžiavimui, pavyzdžiui, vengti mokesčių mokėjimo ar pridengti kitokią finansinę nusikalstamą veiklą. Ir kodėl jūs manote, kad Junktinės karalystė ne vienintelė, bet kuri viena iš daugiausiai besipriešinusių e, dėl patikos fondų įtraukimo į paskutinę demanį pinigų plovimo direktyvą dėl e, nusavybės struktūros atskleidimo viešo. Dėl patikos fondų panaudojimo, tai aš galiu pasakyti, kad juos galima panaudoti daugybei teisėtų tikslų. Pavyzdžiui, turto apsaugai, e, paveldo planavimui yra ir kitų priežasčių, kam e, prireikė panaudoti patikos fondus. Iš mūsų perspektyvos žvelgiant, tai rizikos valdymo prasme ir nustatant tokias situacijas, kuomet tres, e, patikos fondai naudojami netinkamai, tai mes tada naudojame to, tokią kontrolę kuris susijusi su klientų pažinojimu, jo motivacijos žinojimu ir supratimu, iš kur yra lėšos kilusios. Tokia yra kontrolė. Tačiau, kaip atsakant bendrai šį klausimą, tai patikos fondus galima panaudoti dėl įvairiausių priežasčių. Aš neturiu nuomonės e, konkrečiai dėl klausimo iškelto susijusio su e, pinigų plovimo prevencija ir atitinkamomis direktyvomis. Ačiū. Ar dar kas nors iš mūsų kolegų norėtų užduoti klausimų mūsų svečiams per vanš? Ar galėtumėte mums pasakyti, būtumėte pasakę mums daugiau, jeigu šis e, susitikimas būtų įvykęs už uždarų durų? Kodėl jūs e, sutikote teikti iš šios klausimus? nes jūs atsisakėte pateikti mums naujos informacijos, bet to, kas jau yra prieinama presoje. Ar yra kas nors naujo, kaip jūs galėtumėte prisidėti prie mūsų komiteto darbo? Pone direktoriau, po to pone. Atsiprašau, aš neišgirdau klausimo pradžios. Ar jūs būtumėte pasakę daugiau, jeigu šis e, posėdis būtų vykęs už uždarų durų? Ne. Mano atsakymai būtų buvę visiškai tokie patys. Tikiuosi, kad atsakiau jūs klausimus kiek galima daugiau, kaip įmanoma plačiau. mano atsakymų e, nebūtų pakeitę tą aplinkybę. Dėl to, kaip mes galime prisidėti prie komiteto tikslų, tai aš, kaip suprantu, komitetas aiškinasi, kaip padėti daug. Komitetas domisi tuo, kad e, bankai padeda bendrovėms optimizuoti savo mokesčius. Na, aš suprantu jūsų tikslus ir mes aiškiai atsakiau jūsų klausimą, sakydamas, kad mes nepadedame įmonėms optimizuoti, e, optimizuoti jų mokesčių strategiją ir mes neturime tam skirtų produktų. Pone, na, man atrodo, kad labai svarbu, kad mes kalbamės apie tai ir galiu tik tai pritarti kolegai. Gerai palaikyti dialogą dėl apie mūsų vertimo standartus ir apie tai, kaip mūsų mokesčių vertimo principai pasikeitė. Aš pasakau už skaidrumą mokesčių institucijų atžvilgių ir visuomenės atžvilgių. Tikiuosi, kad jūs suprasite kad ir vertinsite tai kad ypač dėl Panamos nutekintų dokumentų šiandien turiu labai mažai informacijos, kurią galėčiau Jums pateikti. Ir dėl to negalėjau mm, pateikti detalesnės informacijos susijusios šiais klausimais. Aš tikrai nebūčiau atsakiusi kitų jokių klausimų kitaip. Mm, atsakėme juos taip, kaip sugebėjome. Ačiū. Paprašysiu mūsų pranešėją užbaigti šią diskusiją, tačiau keletas pirma komentarų asmeniškų prieš mūsų svečius. Klausimai, kuriuos jūs uždavėme šiandien, e, yra tik vieni iš daugelio. Jūs jau turbūt per savo akcininkus, klientus ir žiniasklaidą, per kitas įstaigas, nacionalinius parlamentus. E, žinote, kad e, e, jūs esate jiems atskaitingi, nes tai yra jų pinigai. Ir ta nauja informacija bus svarbi ir ateityje Jūsų interesas yra būti kuo skaidresniems, kuo aiškiau kalbėti ir kuo paprasčiau. Yra tam tikras e, susierzinimas dėl to tarp mūsų narių. Ir norėčiau paminėti, ypač dėl Deutsche Bank. E, jūs esate mums kolinga e, atsakymą raštu į pono Damazai klausimą dėl ankstesnių mokestinių sustarimų ir dabartinių, tai yra dvi skirtingos epochos. Jūs atsakėte, kad dėl tų sustarimų svarbu ne skaičius, o turinys ir mes norėtume sužinoti, kaip, kaip metodai, rezultatai skiriasi šiandieniniai nuo ankstesnių kai kalbame apie tokias šalis kaip pavyzdžiui Luksemburgo kunigaikštystė. Ir taip pat jūs, jūs e, atskysite raštu mums apie Šveicarijos filialo ryšius su Mossack Fonseca grupė Panamoje. Taip pat buvo klausimas, į kurį negalėjote atsakyti, tai suprantama, E, dėl, madam, važaly klausimo dėl kritikos JAV senate dėl e, jūsų klausimų įvykusių tame senate. Pone Važoly e, išsakė pastabą apie tai. Ir jūs norite, kad jie patikslintų savo klausimą raštu jums? Aš manau, kad e, tai nebuvo konkrečiai apie Deutsche Banko klausimus, tai buvo bendri klausimai. Aš siūlau, kad jį patikslintų savo klausimą jums. Pone pranešėjau, prašom. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai, Norėčiau padėkoti abiejų bankų atstovams, kad atvyko dalyvauti diskusijoje. Porą e, dalykų noriu pastebėti. Pirmiausia, bankų veikla, jūs esate didžiulės korporacijos, jūs e, e, teikiate ataskaitas pagal šalis, ir, ir suprantu, kad e, tas standartas, pritartumėte, kad būtų taikomas visoms bendruojams. Dabar dėl Panamos dokumentų kyla klausimas, kaip e, finansų sektorius bankai, e, apskaitos audito bendrovės ir kitos bendrovės padeda asmenims arba daugia nacionalinėms korporacijoms vengti mokesčių ir su, iš, tos, iš tų Panamos dokumentų matėme, kad e, Mossack Fonseca vienintelė bendrovė e, užsima tokio masto veikla, bet yra daugybė tokių įmonių, kurios dirba su bankais ir kitais klientais. Labai svarbu yra, e, kad jūs tikrai laikytumės tokios dvasinės nuostatos nebendrauti su tokiomis įmonėmis. Ir jūs mums e, tarsi tai pažadėjote. Mes pirmame komitete pateikėme bankams labai e, aiškių rekomendacijų, taip pat apskaitos e, audito įmonėms ir visam sektoriui finansų. Egzistuoja gairės, kaip matome, kad reikia gairių šioje srityje apie tai, kaip reikėtų veikti, dirbti ir bankai, e, finansiniai konsultantai dažnai prisideda prie agresyvaus mokesčių planavimo, bet jeigu būtų deramos sankcijos nuobaudos, galbūt e, mažiau e, subjektų tuo užsiimtų Ir e, ypatingais atvejais galbūt galima numatyti net ir licencijos atėmimą. Kol kas dabar turime tokias dalinės priemonės, tikėdamėsi, kad tai, ką jūs sakote, ką žadate, ir bus įgyvendinta. Jeigu ne, tuomet galbūt reikės labai griežtų įstatymų, kad tie, kurie prisėda prie mokesčių vengimo, e, susidurtų su pasiekmėmis, nes to reikia. Dėkoju pranešėjai, dėkoju svečiams, e, darbo tvarkės visus klausimus apsvarstėme. Mūsų kitas susitikimas vyks balandžio 18 dieną, kaip sakiau, vyks susitikimas su parlamentų atstovais ir dirbsime nuo